Good morning. First of all... Labas rytas. Visų pirma, norėčiau pasveikinti visus mūsų svečius, kuriuos mes pakvietėme į šį posėdį. Kalbėsime apie kosmosą, saugumo e, reikalus. Diskusiją padalinsime į dvi dalis. Visų pirma, kalbėsime apie kosminę erdvę ir saugumą. Turime tokius svečius. Ponas Tomač Lavrenčič, jis yra ES palidovų centro direktorius, taip pat ponia Alda Silveira Reis, tai yra tarybos generalinio sekretariato bendradarbiavimo ir karinių pajėgumų dalinio atstovė. Toliau admirolas Denis Trioler, Europos gynybos agentūros pajėgumų skiriaus vadovas, Ponas Augusto Gonzalės, Europos komisijos kosmoso politikos ir koordinavimo padalinio atstovas ir Ervin Duhamel, Europos kosmoso agentūros saugumo strategijos ir partner, partnerystės padalinio atstovas. Antroji diskusijų dalis yra skirta saugumo moksliniams tyrimams. Mūsų svečiai štai tokie. Ponas Kristian Brent Europos gynybos agentūros mokslinio tyrimų ir technologijų skyriaus direktorius, na ir Marko Malekarne, Europos komisijos saugumo mokslinio tyrimų ir plėtros padalinio atstovas. Kadangi turime nedaug laiko šį rytą, tai aš norėčiau 2 valandas 15 minučių skirti kosminė erdvė ir saugumui ir valandą 15 minučių saugumo moksliniams tyrimams. Eikime prie pirmos diskusijų dalies, pasisakys du svečiai. Na ir tada jūs galėsite pateikti klausimus. Taip pat elgsimės ir antroje diskusijų dalyje. Na ir iš karto, nedelsdamas, suteikiu žodį pirmam mūsų svečiui. Prašau. Yeah, who is the first uh, speaker, please? Žodis pirmam kalbėtojai. Ačiū pirmininkė. Man teko, gerbiamas pirmininkė, didelė garbė būti Europos parlamente ir kreiptis į saugumo komiteto narius, informuojant juos apie Europos satelitų centro veiklą. Šis centras yra labai svarbus, kalbant apie Europos užsienio ir saugumo reikalų politiką. Aš parengiau keletą skaidrių, jas matysite projektoriuje ir jos iliustruos mano pasisakymą. Galbūt būtų išmintinga pradžioje pasakyti, kad mūsų centras įkurtas remiantis 2002 metų bendrųjų veiksmų planu. Bendrų veiksmų plane parašyta, kad satelitų centro misija yra padėti priimti sprendimus ES saugumo, o taip pat ir užsienio reikalų politikos srityje. Mes teikiame uh, informaciją susijusią su satelitų žvalgyba ir kitokius duomenis. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su politikos ir saugumo komitetu. Taip pat mes bendradarbiaujame ir su generaliniu sekretoriumi bei vyriausiai galiotinė pane Ashton, kuri nurodo, kokios yra mūsų centro užduotis ir kaip jas reikėtų vykdyti. Centre mes duomenis gauname ir iš komercinių, ir iš vyriausybinių šaltinių. Mes tarptautinėje rinkoje perkame duomenis iš komercinių satelitų. Pastaraisiais metais situacija rinkoje labai pagerėjo ir dėl to mes galime gauti labai aukštos kokybės submetrinius duomenis, kurie yra labai naudingi, atsakant įvairius klausimus, kuriuos mes gauname vykdydami savo užduotis. Grafikė jūs galite matyti iliustraciją, kaip dažnai mes naudojame tos komercinius duomenis ir kad pastaraisiais metais jų vis daugėja. Visiškai netrukus mes planuojame dar daugiau tokių duomenų gauti ir juos kuo prasmingiau panaudoti. Mūsų centras taip pat turi prieigą prie Europos vyriausybinių satelitų. Prieš pusantrų metų buvo pasirašytas susitarimas tarp Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos ir Belgijos, tai yra Helijos valstybės. Na ir tokiu būdu mes gavome galimybę prisijungti prie Helijos duomenų. Taip pat mes galime prisijungti ir prie Kosmos Kainer. Tai yra labai jautrus Italijos turimas satelitas. Taip pat mes netrukus galėsime naudotis ir Vokietijos vyriausybiniu satelitu. Mes tikrai su nekantrumu to laukiame. Taip pat mes norėtumėm prisijungti ir prie plėt e sensoriaus. Na, kalbant apie prieigą prie duomenų, mes uh, stengiamės kiek įmanoma daugiau naudotis Europos turimais duomenimis. Vis dėlto mes turime atsižvelgti į situaciją komercinėse rinkose ir naudojame duomenis iš šaltinių, kurie yra ir kitose regionuose, pavyzdžiui, JAV. Ta galėčiau pasakyti apie elektrooptinius vaizdus. Matote kaip tik dabar skaidrė. Ir įsi... prisijungę prie kosmos kaimet mes galime gauti labai aukštos kokybės vaizdus. Mes tikimės, kad ateityje galėsime naudotis vien tik europiniais sensoriais. Mūsų centras gali prisijungti prie Europos vyriausybinių sensorių ir aš manau, kad tai yra labai svarbus istorinis žingsnis į priekį. Mes gauname labai slaptus duomenis ir tai reiškia, kad mūsų centru tikrai labai pasitikima, nes mes tuos duomenis analizuojame, tai vėliau padeda priimti sprendimus ir organizuoti misijas bei operacijas. Na, kalbant apie mūsų klientus, tai galiu pasakyti štai ką. Mūsų centras prisideda prie ESDP kūrimo. Taip pat mes prisidame prie civilinių ir karinių operacijų organizavimo. Taigi mūsų duomenimis naudojasi tiek civiliniai, tiek kariniai vartotojai. Mes prisidame prie įvairių misijų rengimo. Matėte žemėlapį, kiek daug tokių misijų yra. Taigi mūsų centro duomenimis naudojasi daug karinių ir civilinių vartotojų. Kalbant apie užduotis, tai galiu pasakyti, kad mes vykdome prisidame tiek prie karinių, tiek civilinių užduočių organizavimą. Mūsų vienas iš stambiausių klientų yra Atalanta misija. Taip pat e, pastaraisiais metais mes e, vis dažniau pristatome prie civilinių misijų, pavyzdžiui, misijos Kosove. Na, kalbant apie išteklius, kuriais gali naudoti centras, jie yra stabilus. Per pastarosius devynerius metus mūsų biudžetas neišaugo. Na, bet užduočių kiekis padidėjo 3-4 kartus. Taigi mes dirbame tikrai veiksmingai. Mūsų biudžetas yra tvirtinamas su visų 27 valstybių narių pritarimu ir kol kas tas biudžetas nebuvo padidintas. 2002 metais mes turėjome 22 užduotis na, o pastaraisiais metais 116, matote, užduočių kiekis tikrai labai išaugo. Aš manau, kad užduočių kiekis ateityje tik didės. Operacija Čede buvo vienas iš svarbiausių mūsų vartotojų. Mes glaudžiai bendradarbiavome su Prancūzija organizuojant tą misiją. Uh, Mes teikiame žemėlapius, juos rengiame naudodami komercinius ir vyriausybinius šaltinius. Kai kurie analitiniai produktai yra slapti, kai kurie itin slapti. Taigi mūsų centras buvo visapusiškai įsitraukęs į misijų organizavimą. Šiuo metu mūsų vienas iš stambiausių vartotojų yra Nafor Somalija. Mes e, teikiame informaciją su vaizdais vietovių, kur gali būti įsikūrę potencialus, e, e, potencialios kovotojų stovyklos. Aš anksčiau minėjau Kosovą, taip pat noriu paminėti ir Gruziją. stebėsenos misija Gruzijoje taip pat yra vienas iš svarbiausių mūsų vartotojų. Taip pat mes vykdome globalę stebėseną aplinkos apsaugos ir saugumo srityje. Mes teikiame erdvinę informaciją, kai vyksta kažkokios katastrofos, pavyzdžiui, Haičio atveju. Na ir mūsų pateikti duomenis padėjo švelninant katastrofos padarinius. Ta pati galiu pasakyti ir apie įvykius Šilėje, Madeiroje ir taip toliau. Noriu paminėti dar vieną svarbę programą kosminių kosmoso ir saugumo srityje. Mes vykdome objektų esančių netoli Žemės orbito stebėseną. Tai yra taip pat vienas iš labai svarbių projektų. Ir aš manau, kad ateityje užduočių susijusių su kosmosu turėsime dar daugiau. Na ir galiausiai mes pagal Lisabonos sutartį prisidėsime ir prie Europos išorės veiksmų tarnybos veiklos. Mes būsime integruoti į bendrą struktūrą ir padėsime tai išorės veiksmų tarnybai. Be abejo, kalbant apie centro ateitį, mes norėtumėm optimizuoti mūsų turimą informaciją, taip pat ir žvalgybinę informaciją, taip pat mes norėtumėm glaudžiai bendradarbiauti su politikos ir saugumo komitetu bei valstybėmis narėmis reikalavimai mūsų centrui e, vis labiau auga. Mes vis daugiau dirbame ir saugumo srityje, prisidame prie GMES programos. Na ir ateityje mes taip pat ketiname daug prisidėti prie saugumo ir užsienio reikalų politikos. Na ir gerbiamas pirmininkė, jeigu kas nors turės klausimų, melai juos atsakysiu. Labai ačiū. Norėčiau pasakyti, kad mūsų delegacija buvo nuvykusi į satelitinį centrą praėjusiais metais. Mus labai nustebino jūsų profesionalumas ir taip pat nedidelis centro finansavimas, mažas biudžetas mus tikrai nustebino, kiek žmonių dirba, iš įvairių šalių dirba ta, ta, tame centre, netgi aptikau vieną darbuotoją iš Lenkijos. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį kitai kalbėtojai, ponė Alda Silveira Reis, prašom. <clears throat> Euh, Dėkuoju, ponė vicepirmininkė. Man taip pat uh, tenka garbė ir malonumas dalyvauti šį rytą jūsų komiteto posėdėje, aš to džiaugiuosi. Esu iš krizių valdymo ir planavimo e, skyriaus. Kaip žinote, pl integruotas planavimas ir koordinavimas tarp civilinių ir karinių pajėgumų yra vienas svarbiausia mūsų tikslų. Taip pat svarbu didinti gebėjimus, siekiant užtikrinti tinkamą krizių valdymą. E, svarbu tinkamai kursuoti tas pajėgas, kurias pateikia valstybės narės. Kalbant apie e, tą valdyseną, turime paminėti e, taip pat, kad dirbame su satelitų centru ir kasdien nu, iškeliame atskiras užduotis, jas įgyvendiname. Kai dėl krizių valdymo operacijų planavimo ir valdymo. Pirmiausia, mes turime omenyje saugumo klausimus. E, atliekame viską, ką numato ES sutartys, taip pat e, dirbame klausimai susijusiai su ES saugumu. Kalbant apie kosmosą, tenka pasakyti štai ką. Kosmosas turi suvaidinti tą vaidmenį, kuris e, nebus vienas iš svarbiausių lyginant su kitais gebėjimais, kurie gali būti laikomi skubesniais, svarbesniais vykdant įvairias misijas, tačiau tuo pat metu tai tebelieka ypač svarbus aspektas. Kodėl? Todėl, kad e, kosmosas yra unikalus instrumentas, unikali erdvė. Dėl dviejų priežasčių. Nes tai suteikia galimybės atlikti tinkamą stebėsnį planavimą, globalinį ir strateginį. Ir tuo pat metu tai yra lyginant su kitomis galimybėmis, mažiausiai įsikišimo reikalaujantis, fizinio įsikišimo reikalaujantis instrumentas. Tai yra tas instrumentas, kuris turi būti vystomas ir puoselėjimas. Negalima kalbėti apie kosmosą, neminint e, rizikos faktoriaus, nes tos rizikos esama. Taigi, kalbant apie riziką, o nesprendimus, pirmiausia, pradėsiu kalbėti apie šio sektoriaus problematiką. Norėčiau iškelti du klausimus. Jeigu neturima kosmosų pajėgumų e, ir duomenų, tai kas gyvyksta rizikos rytyje. Ir kita vertus, kokia rizika kyla dėl mūsų, mūsų užtikrinant saugumo įvairias veiklas, e, traktuojant tos duomenys, kuriuos gauname naudojant kosmoso technologijas. Norėčiau pasakyti, kad tos technologijos yra visos būtinos ir reikalingos tam, kad būtų galima tinkamai atlikti krizių valdymo operacijas. Ir e, tiek telekomunikacijos, tiek navigacija, tiek satelitų e, išdėstymas erdvėje ar panašiai yra ypač svarbus dalykai. Žemės stebėjimas taip pat. Tuo būdu galime susirinkti valstybį, e, žvalgybinę informaciją, galime susirinkti meteorologinę informaciją ir eilę kitų dalykų. Tad jeigu e, pasitaiko kokiu nors klaidų ar interpretavimo netikslumo, tuomet gali, gali tas krizių valdymo mechanizmas veikti prašiau. Reikia turėti reikiamas struktūras, egzistuoja tam tikros komercinės struktūros, kurių veiklą papildo vyriausybinės struktūros. Ir kompetentingas centras nagrinėja ir vieną ir kitą informaciją ir ją lygina. Ir trečias dalykas, mes ne visada galime užtikrinti tinkamą tų visų infrastruktūrų valdymą. Jeigu turėtume parengti kažkokį nuseklesnį atsakymą į tas problemas, atsakymą, kuris apima visus saugumo tinklus ir sistemas, turėtume pasakyti, kad turime e, pripažinti, kad kosmoso priemonių naudojimo sistemos dar nėra visiškai integruotos, nėra integruotos taip, kad būtų galima šimtų procentų išspręsti visas problemas. Tuo būdu tenks ir toliau vystyti dialogą su visais saugumą užtikrinančiais sektoriais, kad būtų galima geriau išsiaiškinti, kaip tinkamiau atsiliepti jų poreikius ir kaip integruoti e, sistemingai tas sistemas, įskaitant tas e, kosminės sistemas, kurios padėtų tinkamai užtikrinti saugumą. Turime čia paminėti ir komercinės, ir valstybinės kosmoso sistemas. Jos turėtų papildyti tas kitas jau egzistuojančias. Jums leidus grįšime prie žemės stebėjimo pavyzdžio, kad galėtume pademonstruoti, kol, kam reikalingas toks stebėjimas. ES satelito centras jau turi sukaupęs nemažai patirties saugumo ir gynybos srityje. Viena vertus tai padeda geriau suprasti, kita vertus geriau spręsti ir trečia spre, geriau spręsti krizinės situacijas. E, centras tam turi visą eilę priemonių, iš kurių Dar kartą galėtume paminėti komercinius satelitinius vaizdus, bet taip pat satelitinės sistemos leidžia gauti, e, rada, e, užtikrina gauti ir kitokių vaizdų, skaitant radarų, skaitant valstybinių satelitų vaizdus. Tai yra tikrai labai puikia priemonė, labai aktuali priemonė. Ir e, už šių sistemų valdymą atsako vyriausioji e, įgaliotinė. Kalbant apie GMOS programą, bendros stebėsenos programą, turime pasakyti, kad tai viena iš svarbiausių programų, viena svarbiausių kosmoso iniciatyvų. Ši programa padėjo e, geriau suplanuoti tokį suvokimą saugumo sistemų, koks jis yra dabar. Jeigu kalbėsime apie klimato E, šilimą, apie konkurenciją siekiant gauti daugiau gamtos išteklių. Tai čia turėsime vieną problemos tik tai pusę, tačiau e, taip pat labai svarbios yra ekologinės katastrofos ir jų sprendimas. Ir ar minėsime Čilės pavyzdį, ar Madeiros, ar kitus, tie satelitų vaizdai padėjo geriau matyti, kas vyksta ir geriau planuoti pagalbą tiems regionams. Valstybėse narėse Visoje ES vyksta tas planavimo darbas ir tas stebėsenos centras, sakyčiau, yra labai nuoseklus atsakymas į iškylančias problemas. E, jo būdu galima rasti atsakymus į geopolitinius, geoerdvinius klausimus. Galiausiai turime nepamiršti, kad kai kas reiškia susirūpinimą sakydami, kad šis, ši nauja struktūra gali šiek tiek e, dubliuoti kitų struktūrų jau atliekamą misiją, ar gali būti net panaudoti tie duomenys blogiems tikslams. Tačiau tas, be abejo, tą susirūpinimą negalima nustumti šoną, jį reikia primdomen, tačiau šis stebėsinos centras teikia labai daug naudingos informacijos. Duomenų saugumas yra labai svarbus klausimas. Kitas dalykas e, - kosmoso infrastruktūrų saugumas yra labai svarbus ir dar egzistuoja dar platesnis e, klausimas, o būtent galimybė gauti informaciją iš kosmoso. Jeigu kalbėsime apie duomenų saugumą ir grįžime prie tos stebėsenos centro GMOS, aš norėčiau priminti, kad Europos komisija laukia tarybos paramos, kad galėtų iškelti duomenų saugumo klausimą E, buvo remiamasi svarbiausių e, principų, o būtent teisė laisvai gauti duomenis. Džiaugiuosi, galėdama priminti, kad sausio mėnesį taryboje saugumo komitetas pateikė rekomendacijas, kur yra e, teikiamos rekomendacijos dėl šio centro valdysenos. Norėčiau priminti, kad tarybos saugumo komitetas aktyviai įsitraukė, e, nustatydamas kriterijus Galilėjo sistemos saugumui. Erdvės panaudojimas, kosmoso panaudojimas pastaraisiais metais tampa vis populiaresnis dalykas, tai reiškia, kad išlaidos auga ir kad priemonės yra naudojamos pačios įvairiausios. Jos, be, be kita ko tenka pripažinti, yra gana padrikos. Gali kilti klausimas, kiek galima autonomiškai stebėti Žemę e, valstybinių satelitų dėka, jei tuo pat metu kyla klausimas, kiek patikimi yra tie duomenys, kuriuos gauname. Kitaip tariant, turite tam tikrus gebėjimus, satelitą, tačiau kita vertus esate netikras ar patikimus duomenys gaunate. Tokia yra padėtis ir tai yra rimtas dalykas. Visą tai leidžia mums prieiti prie kito klausimo, apie kurį kalbės kiti pasisekantį SSA vadinamoji programa. Space Situation Awareness programa. Taigi, kaip jau sakiau, gali kilti klausimų, gal tokių provokuojamų klausimų, ar nereikia tų kosmoso sistemų laikyti uh, tokiomis nepatikimomis sistemomis. Kodėl e, kosmoso saugumas yra vienas svarbiausių dalykų, norint naudotis infrastruktūromis. E, ypač kai kalbame apie krizių valdymą, ypač kai kalbame apie tų duomenų panaudojimą. Kaip jau sakiau, pirmiausia, tai yra tas rytis, kuri siekia daug daugiau negu paprastų komercinių struktūrų tikslai. Čia galima uh, kelti klausimus dėl pramonės politikos, galime kelti klausimus dėl siekiamų tikslų. Ir, pavyzdžiui, Galilėjo sistema čia galėtų būti vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip įvairūs klausimai yra susiję, kalbant apie kosmoso technologijas. Mes e, vystome ES kosmoso politiką, bet kad Europa galėtų save laikyti tikrai kosmoso uh, tyriejų ir naudotojų lyderė. Reikėtų dar labiau tobulinti e, esamus mechanizmus. Mes turime institucinius gabėjimus, turime kosmoso politiką, vyksta struktūruotas dialogas tarp e, Europos tarybos komisijos gynybos agentūros ir kosmoso agentūros. Turbūt viršiau kalbėjimo laiką, ar ne, sako kalbėtoja, kad pasigirdo toks keistas signalas. Netrukus užbaigsiu savo pasipakymą, ponia vicepirmininkė. Be to e, struktūrinio dialogo aš manyčiau, kad e, svarbu būtų, kad e, ši kosmoso erdvė ir ten surinkama informacija pasitarnautų labiau ES interesams ir pirmiausia krizių valdymui. Jeigu tuos visus iššūkius tarpusavį teisingai suderinsim, aš manyčiau, manyčiau, kad turime vieną tik tai išeiti. Visiems kartu bendradarbiauti ir kuo daugiau, tuo geriau. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ačiū už šią įdomią kalbą. Kitas kalbėtojas yra Denis Triulė, admirolas iš Europos gynybos agentūros pajėgumų skyriaus. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Ponios ir ponai parlamentarai, man taip pat didelė garbė šiandien dalyvauti posėdėje ir atsakyti į kylančius klausimus ir man džiugu pristatyti Europos gynybos agentūrą Aleksander Vais pirmininko vardu. Kalbėsime apie gynybos klausimus, apie E, tuos visus klausimus, kurie jums rūpi. Europos gynybos agentūra yra viena iš svarbiausių struktūrų ir kosmoso e, stebėsena tyrimai čia užima ypatingą vaidmenį. Norėčiau pasakyti, kad ES sutartis numato, kokį vaidmenį Europos gynybos agentūra turi vaidinti vystant gynybos pajėgumus, mokslo tyrimus ir ginklavimuose pro programas. Tas vaidmuo E, yra tiesiogiai susijęs, kaip jau sakiau, su kosmosu ir su jo tyrimu. Aš kalbėsiu apie tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, apibūdinsiu perspektyvą, ko, e, ko norėčiau pasakyti, kad mes e, kosmoso tyrimus laikome vieną iš priemonių, kuri mūsų dabar reikalinga. Paskui šiek tiek norėčiau apsistoti apie, pakalbėdamas apie kai kurius e, erdvinių sistemų specifiką ir galiausiai kalbėsiu apie dviejopą kosmosos ryties specifiką, apie teikiamas galimybės, apie tai, kad būtina stiprinti karinių ir civilinių struktūrų bendradarbiavimą. E, pajėgumų kūrimas. Tai reiškia, kad pirmiausia turime žinoti, kas yra tie pajėgumai. Mūsų supratimu tai yra visos priemonės, kurių tikslas yra gauti reikiamus rezultatus. Gynybos rytyje tie rezultatai yra taikomi e, vienoje ar keliose operacijų vietose. Turi būti visada būtina identifikuoti ir apibūdinti, kokių poreikių esama ir kokių tikslų siekiama. Kai jau tai yra aišku, yra būtina stiprinti tuos pajėgumus, kurių dėka bus galima tų tikslų pasiekti. Todėl pajėgumai atveria didelės galimybės, neapsiribuojama viena kokia nors sistema ar įranga, bet stengiamas ieškoti koncepcijos, tai siekia taip pat ir atskiras struktūras, informacijos valdymą, e, taip pat svarbu paminėti mokymą, žmogišką faktorių, ir sprendimų priimimo struktūras. Taigi savo įvadę aš jau sakiau, kad erdvė tai nėra kokie nors gebėjimai. Ne, tai yra tas rytis, kuri apima ir sistemas, ir įrangą, ir analizės gebėjimus, ir taip pat padeda ieškoti tam tikrų tikslaus siekimo priemonių. Tai yra tas rytis, kuri padeda kurti pajėgumus E, atskiros struktūros, tokios kaip žvalgybos struktūros, kaip Žemės stebėsenos sistema ir erdvė, kosmoso stebėsenos sistemos arba NEC e, sistema, komunikacijos sistemos remiasi satelitais ir jų teikiama informacija. E, iš čia gaunami įvairūs duomenys, kurie jau buvo paminėti. Duomenys dėl satelito išdėstymo, dėl atskirų objektų išdėstymų žemėje, oro stebėjimo ir panašiai erdvė yra taip pat tam, kosmosas yra tam tikra aplinka ir svarbu žinoti jo visas charakteristikas, ypač kalbant apie gynybos rytį. Tai yra tas sritis, kuri yra e, tuščia, bet kai kurios erdvės yra labai populiarios. Ten, kur išdėstoma satelitai, pavyzdžiui, ten e, pasitaiko nemažai atliekų, kosminių taip vadinamų atliekų, kurias palieka tam tikros struktūros. Kitaip tariant, konkurencija irgi dėl tų populiariausių vietų erdvėje yra didelė. Ką stebėti? Vėlgi, tai taip pat e, yra svarbus apsisprendimo dalykas, nes tai padeda pasiekti informacijos. Buvo pasakyta, kad kosmosas yra ta erdvė, į kurią galima laisvai patekti, tai yra numatyta. Išskyrus, aišku, atvejus, kai norima uh, stebėti kur egzistuoja išdėstyti masinio naikinimo ginklai ir, ir panašus, panašus dalykai. E, atliekos erdvė yra didelė problema. Ir manyčiau, kad vis dėlto tai tebelieka ta erdvė, kuri padeda greit susirinkti informaciją ir greitai ją keistis. Galiausiai tai yra tokia nesvetinga e, aplinka, kur sistemos e, patiria didelį aplinkos spaudimą ir galiausiai tenka spręsti klausimą, kaip, kaip tą erdvę teršti mažiau, kaip tas atitarnavusias sistemas saugiai išmontuoti. Kaip jau buvo sakyta, tai yra tam tikra erdvė, kur išdėstomos sistemos, e, jas tengiantis subalansuoti su kitomis, kad būtų galima pasiekti užsibrieštų tikslų. Aš jau kalbėjau apie tai, kad lankstumas yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes galima nesikišant į atskiras valstybės, neinant, nevažiuojant, nevykstant į vietą, surinkti įvairiausios informacijos. Kai reikia skubiai spręsti e, kokios nors e, tam tikros konkrečios vietovės programas, ta informacija gali būti labai naudinga. Patikimumas E, yra taip pat svarbus dalykas, nes kosmoso technologijos jau yra pakankamai gerai valdomos ir ta informacija yra pat, pakankamai patikima. E, svarbu, aišku, atsižvelgti į oro sąlygas ir vertinti, kiek tai gali turėti įtakos informacijos patikimumui. Mes žinome šiandien, kad e, situacija keičiasi dėl to, kad kartais patiria tos egzistuojančios sistemos um, išpolių, kurie yra organizuojami tyčia arba gali būti sugadintos tų kosminių šiukšlių vadinamųjų. Tos sistemos irgi yra naudingas dalykas dėl to, kad jomis galima naudotis visą laiką. Ir svarbu, kad uh, tos sistemos taip pat sulauktų nuolatinės pramonės paramos. Visa tai yra svarbus dalykai, norint apibriežti pajėgumus ir tuo būdu galima žinoti, ar jeigu egzistuoja pramonės parama, kaip tas sistemas pataisyti ir kaip jas išlaikyti, kad jos tarnautų kuo ilgiau. Tas dviejopas pobūdis, kurį minėjau, nes kosminės sistemos pirmiausia padeda civilinėms struktūroms, ir, o taip pat ir karinėms. Buvo sakyta, kad kosmoso sistemų pobūdis yra dviejopas, todėl būtina labiau negu visada e, koordinuoti investicijas ir taip pat koordinuoti veiksmus tarp tokių struktūrų kaip gynybos ir saugumo agentūra, ES struktūros įvairios, ES komisija konkrečiai. Taigi svarbu, kad būtų sutarta dėl pajėgumų. Iki šiol kosmoso programos e, buvo dalyjamos tarp civilinių ir karinių. Jau yra e, daugiau pavyzdžių, kai e, abiems tikslams ir kariniam ir civiliniam atskirų valstybių sistemos tarnauja. Tačiau situacija keičiasi. Kodėl? Pirmiausia, dėl finansinių priežasčių. Nes e, man atrodo, kad tai yra visiems suprantama. Matome, kad įvairūs e, veikėjai, tiek kariniai, tiek civiliniai misijų metu reiškia panašius poreikius. Būtent jiems reikia panašių satelitų vaizdų, jiems reikia panašios informacijos dėl įvairių objektų lokalizavimo vietų. Taigi e, dabar vis dažniau vystomos bendros kosminės programos kariniams ir civiliniams tikslams. Kiekviena programa turi turėti tam tikras nuorodas, kurios būtų kaip tam tikras vadovas, kuris galėtų orientuoti klientą. Nes be to, e, jeigu nebus to koordinavimo, atsiras tam tikro finansinio spaudimo. Taigi tikslų, dėl tikslų atskirais atvejais galima sutarti. E, Maničiau, kad vienas iš sprendimų galėtų būti atskiros struktūros kūrimas. E, atskiri operatoriai gali teikti tam tikras paslaugas ir svarbu, kad būtų ieškoma sprendimų saugumui ir gynybai užtikrinti. Kai kuriais atvejais tai nėra įmanoma. Tačiau Maničiau, kad kartais užtenka, kad komercinė viena ar kita sistema sutiktų atsižvelgti į karinius ir gynybos poreikius, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti duomenų saugumą ar infrastruktūrų saugumą. Keletą konkrečių atvejų norėčiau paminėti. MUSIS ir GMOS sistemos yra žemės stebėsenos dvi sistemos, viena karinė, kita civilinė. Jos buvo paleistos atskirai ir tikslai buvo iš pradžių skirtingi. Dažnai paaiškėja, kad sunku yra lai, rasti bendrų sąlyčio taškų, taškų tarptų atvejų e, atskirų sistemų, ypač kai jos jau yra baigiamojoje įgyvendinimo fazėje. Europos gynybos agentūra, komisija ir kiti veikiai bando tai daryti ir bando derinti tas temas. Erdvės stebėjimas. Mes matome čia aktyviai veikiančią Europos gynybos agentūrą. Daug kas gali būti laikoma bendrais dalykais, tačiau ne viskas. Pavyzdžiui, turėti erdvinius vaizdus arba rasti e, erdves, kur naudojamasi vienais ar kitais ginklais, galima sakyti, tai yra kariniai tikslai. Tuo tarpu, kai reikia pasižiūrėti, ar gyvendinamos tinkamai tarptautinės sutartys, čia yra e, civilinės rytis. Dar konkretus pavyzdys. E, bandomasis projektas o būtent kūriamas bendras komercinis centras. Tas centras turėtų padėti valstybėms narėms pigiau padėti rasti paslaugų rinkas telekomunikacijų srityje. Ir baigdamas norėčiau dar kartą paminėti e, Europos gynybos agentūra veiklą e, kosmoso srityje, ieškant geresnės sąveikos tarp civilinių ir karinių struktūrų. Jūs turbūt pastebėjote, kad aš visą laiką siejau saugumą ir gynybą, tuos du elementus, nes tai yra labai svarbus dalykai, tačiau tuo pat metu tebelieka atskiri. Pirmiausia, galbūt reikėtų e, kalbėti apie integruotos erdvės kūrimą, nek kūrimą, nes tai turėtų padėti pasinaudoti kosmoso įrangą, kuriant tikslę informacijos rinkimo erdvę ir būtų galima tuo būdu optimaliai panaudoti turimus pajėgumus. Kitas dalykas - reikėtų vykdyti e, operatyvinių, civilinių ir karinių poreikių koordinavimą. Trečia, reikėtų išsiaiškinti dėl aplinkos. Kiekvienas turėtų turėti savo konkretų vaidmenį. Vieni turėtų reikšti poreikius ir reikėtų turėti e, gerai struktūruotas programas, mokslo tyrimų ir, ir operatyvinės programas. Ir trečia, reikėtų suartinti civilinių ir karinių struktūrų. Um, karinės ir civilinės struktūros siekiant bendrų tikslų. Dėkoju. Thank you, Admiral. Uh, is... Labai ačiū admin, admino, admirolui. Dabar suteiksiu žodį panui Hubert, kuris atstovauja, kuri atstovauja Europos komisiją. Ačiū. Visų pirma, aš norėčiau atsiprašyti pono Gonsalės vardu. Jis yra Europos komisijos kosmoso politikos ir koordinavimo padalinio atstovas. Jis šiuo metu susitinka su komisaru Talijani, taigi aš jį atstovauju. Visų pirma, aš norėčiau trumpai pristatyti politinį kontekstą. Kokios užduotis tenka komisijai kosmoso srityje 2007 metais Europos kosmoso agentūra ir Europos komisija susitarė, kad e, reikia saugoti piliečius nuo įvairių grėsmių, skaitant ir karinės grėsmės. Labai svarbu susijęti ESDP su kosmoso politika. Kartais reikia rasti bendrus civilinius karinius sprendimus ir, ir kosmoso stebėjimas yra labai svarbus šioje srityje. Europa gali pagerinti koordinavimą tarp gynybos ir civilinių ir kosmoso programų. Turiu pasakyti, kad 2008 metais kosmoso taryba nustatė keturias prioritetinės sritis kur reikėtų plačiau gyvendinti Europos kosmoso politiką. 2009 metais parlamentas paskelbė savo rezoliuciją, kur taip pat kalba apie kosmoso klausimus. Noriu paminėti ir Lisabonos sutartį, kurios pagrindų kosmosas tampa ES politika. Apie tai pakalbėsiu dar ir vėliau. Komisijos pirmininkas Baroso nurodė, kad kosmosas yra vienas iš svarbiausių penkių jo iššūkių komisijos kadencijos metu. Taigi paminėjau 2008 metų tarybos rezoliuciją, kur Europos Sąjunga, komisija, taryba yra raginamos sukurti struktūrinį dialogą dėl saugumo ir kosmoso klausimų. Tai yra labai svarbu, norint rasti praktinius būdus, kaip galima būtų geriau panaudoti sinergiją tarp civilinių ir gynybos klausimų, taip pat susijusių ir su kosmosu. Taigi reikia vykdyti struktūrinį dialogą, į kurį turėtų būti įtraukta komisija, tarybos generalinis sekretorius, sekretariatas, agentūros, tokios kaip Europos gynybos agentūra, Europos kosmoso agentūra ir taip toliau. Taigi tai yra pirmasis instrumentas, kuris turėtų padėti geriau koordinuoti veiksmus kosmoso ir saugumos rytise. kaip kad sakė anksčiau kalbėję asmenys, mes vykdome ir GMES programą, taip pat sienų stebėsena, jūrų stebėsena. Tai yra labai svarbios veiksmų sritis per ateinančius metus. Komisija turėtų įvertinti įvairių vartotojų grupių poreikius naudoti GMES saugumo tikslais. Aš jau anksčiau minėjau tris svarbiausias sritis - sienų stebėsina, jūros stebėsina, parama ES išorės veiksmams ir visi šie prioritetai jau yra įgyventinami. Komisija turėtų įvertinti, kokia informacija susijusi su GMES galėtų būti naudojama ir saugumo tikslais. Šiuo metu tai yra itin svarbu aplinkos apsaugos srityje. renkama informacija gali būti svarbi ir saugumo prasme ir gali būti panaudojama saugumo tikslais. Taip pat reikėtų pagalvoti, ar reikėtų papildomų saugumo tarnybų, papildomų pajėgumų. Be abejo, visą laiką reikia atsižvelgti vartotojų poreikius. Valstybės narės galėtų prisidėti prie GMES paslaugų teikimo ir mes šiuo metu būtent tai svardo, svarstame. Europos gynybos agentūra ir komisija nutarė e, steigti darbo grupę, kuri e, tirtų, kaip galima papildomai panaudoti musis ir GMES. Dirbdami mes atsižvelgsime anksčiau Europos parlamento patvirtintą rezoliuciją. Taigi Europos saugumo agentūra EDA taip pat galėtų naudoti GMES, mes apie tai šiuo metu tarėmės. Mes manome, kad labai svarbu įtraukti ir daugiau partnerių tiek civilinėje, tiek karinėje srityje. Taip pat reikėtų daryti viską, kad nesidubliuotų vairių sistemų veikla ir nesidubliuotų vairios paslaugos. Noriu paminėti ir Galilėjo Galileo taip pat yra susijusi su GMES. Tai yra civilinė prasme kontroliuojamos sistemas, bet jos gali būti panaudojamas ir kariniais tikslais. Reikėtų išsiaiškinti, kokiu būdu Galilėjo galėtų uh, būti panaudojama ir kariniais sumetimais. Galilėjo, už Galilėjo programą atsakingi asmenys yra integruoti į mūsų e, generalinį komisijos direktoratą ir jeigu jūs turėtumėt kažkokių tai papildomų klausimų, tai galite su jais susisiekti. Kaip galima būtų panaudoti duomenis apie kosmosą ir saugumo tikslais? Šioje srityje komisija kartu su Europos gynybos agentūra vykdo programą dėl geresnio informavimo apie kosmosą. Mes netrukus išgirsime pranešimą apie parengiamąją programą, kurią praėjusiais metais pradėjo gyvendinti Europos gynybos agentūra. Taryba yra pateikusi rezoliuciją dėl Europos kosmoso politikos ir ten teigiama, kad Europos gynybos agentūra turėtų prisijimti svarbų vaidmenį šioje srityje, taip pat ateityje gyventinant ir SSA Space Situation Awareness programą. jau yra pradėtas dialogas šiuo klausimu. Į tą dialogą įtrauktas tarybos generalinis sekretariatas, komisijos tarnybos, Europos e, kosmoso agentūra, Europos gynybos agentūra, valstybės narės, kurios teikia vertingą nacionalinę patirtį. Tai yra labai svarbu ateityje plėtojant SSA. Toliau keletą žodžių apie SSA sistemos įgyvendinimą. Be abejo, tai yra didžiulis iššūkis saugumo ir kosmoso srityje. Tai yra dviguba naudojimo sistemos. Na ir mes suprantame, kad, reikės, kad mums reikės naujų mechanizmų, taip pat bendradarbiavimo tarp įvairių ramščių ir institucijų. Praėjusią savaitę Madride kartu su pirmininkaujančia Ispanija mes buvome surengę konferenciją, kur buvo kalbėta apie GMES, SSA, įvairius saugumo aspektus. Mes taip pat pradėjome diskusijas apie domenų saugumą, valdymą. Ši konferencija arba seminaras tas darbas, kuris buvo pradėtas tame seminare, bus tęsiamas ir toliau ir pirmininkaujant Belgijai bus surinktas dar vienas seminaras. Pagal Lisabono sutarties 189 straipsnė kosmoso politika yra bendra ES atsakomybė. Na ir ten parašyta, kad ES turėtų parengti Europos kosmoso politiką Taip pat turėtų būti skirtos reikalingos priemonės tam, kad būtų galima gyvendinti Europos kosmoso politiką. Ką mes ketiname daryti toliau? Kokie yra mūsų planai, kaip mes galime gyvendinti 189 straipsnį? Šiuo metu komisija rengia komunikatą dėl būsimos ES politikos kosmoso srityje. Tame komunikate bus nustatytos pagrindinės prioritetinės sritis ir veiksmai kosmoso srityje, kur ketina komisija būti aktyvi. 2010 m. rugsėjo mėnesį tas komunikatas turėtų pasirodyti. Tame komunikate bus nurodyta, ką komisija ketina daryti toliau, kokių veiksmų ji ketina imtis kosmoso ir saugumo srityse. Na, o vėliau pasirodys pasiūlymas dėl teisės akto. Ten bus kalbama apie tai, kaip galėtų atrodyti mūsų kosmoso politika kitų finansavimų laikotarpių nuo 13 iki 20 metų. Mes Pasiūlymą dėl teisės akto ketiname pateikti 2011 m. balandžio arba gegužės mėnesį. Taigi tiek, labai ačiū. Dėkoju. Ir galiausiai keliaujam tiesiai į kosmosą. Į Europos erdvės agentūrą. Ponų Diuamel žodis, prašau. Ačiū, dėkoju, pirmininkė. Kaip jūs jau ir sakėte, su šio Europos kosmoso agentūros Tai nėra ES agentūra, tai yra tarptautinė organizacija, turime 18 valstybių narių, iš kurių dvi netgi nėra valstybės ES narės, tai yra Norvegija ir Šveicarija. Daugiau negu 13 metų veikiame šioje srityje, esame įsikūrę kaip mokslinė agentūra ir mes neturime jokių komercinių ambicijų. Kaip jau sakė komisijos atstovai, mes turime susitarimą su Europos Sąjunga. Nuo 2004 metų augome kartu su Europos Sąjunga ir mes esame susitarę kurti bendras struktūras. Vyksta ministrų lygio susitikimai tarp mūsų valstybių ir taip pat ES valstybių gynybos ministrų. Šeši susitikimai buvo surenkti 2007-aisiais vykstant tokiai tarybai buvo apsispręsta dėl kosmoso politikos. Vienas iš svarbiausių dalykų, kaip matote e, skaidrėje, yra tai, kad svarbu siekti pirmiausia saugumo tikslų susijusių su kosmosu. Buvo nuspręsta, kad saugumo ir gynybos srityje turi būti atliekamas labai reikšmingas darbas. Neminėsiu svarbiausių programų, kurias mes vykdome. GMES programa yra labai svarbi, viena iš svarbiausių, kaip aš jau minėjau, komisijos atstovai ją minėjo ir jūs puikiai žinote, kas vyksta su programa Galilėjo ir kokius, kokias implikacijas saugumui šios sistemos plėtojimas gali turėti. Mes taip pat vystome civilinės programas, kurios gali būti labai naudingos civiliniam sektoriui, taip pat ir karinio. Tai yra Europos duomenų perdavimo sistema EDRS. Tai yra vienas iš pagrindinių priemonių, kurios padeda užtikrinti komunikacijas. Tai yra labai svarbu e, tiek karinė, tiek gynybos srityje. Išdėstomi satelitai yra sujungti tarpusavyje, nes erdvės satelitai gali būti sujungti su kitais taškais erdvėje. Ir tuo būdu galima gauti reikiamą informaciją ir ją perduoti, ją keistis. Tie satelitai gali, pas, e, gali perduoti informaciją surinktą realių laikų. Tuo būdu galima žinoti, kas kur vyksta ir kaip. Stebėsenus satelitai turi būti nuo bazinės stoties tam tikrų atstumų turi būti su jie sujungti. Centrinė stotis duoda tam tikrą užduotį, tie satelitai tuomet gali keliauti erdvėje, atsidurti tokioje vietoje, kur reikia surinkti informaciją, perduoti į centrinę stotį ir tuomet pagrindinė stotis gali informaciją perduoti iš karto, kai gauna vaizdus satelitinius iš to satelito, iš kurio tie vaizdai buvo padaryti. Sistema taip pat yra naudojama ir nepilotuojamiems lėktuvams valdyti. Ir, ir kitiems eiliai dalykų, kaip galite matyti iš skaidrių. Jūs taip pat, ko gero, girdėjote, kad Europos kosmoso agentūra du metus uh, pradėjo kosmoso stebėjimo programas. Toks poreikis atsirado e, dėl to, kad prireikė uh, valdyti daug mokslinių satelitų. Satelitai gali e, patekti į tas erdves, kurių niekas nekontroliuoja. Ir mes turime tokių programų, kurios dar tik prasideda. Ministrai e, stengiasi išsiaiškinti, kokios yra erdvės, kur tos programos turi prasidėti. Mes sudarome erdvinius katalogus, kosmoso katalogus. Mes tuo būdu galime išsiaiškinti, kur yra tos, tie sugadinti satelitai, kur yra tos kosminės šiukšlės vadinamos, kad jų būtų galima išvengti ir kad veikiančios sistemos su jais nesusidurtų. Oras kosmose yra taip pat ypatingai svarbus dalykas, įstebėti yra būtina, nes tuomet galima stebėti, kokios dalelės patenka į žemę. Svarbu išsiaiškinti, kokia galia jos skrenda ir ką, koks, kokį poveikį jos gali turėti. Svarbu, kad jos nepažeistų tų jautrių satelitinių sistemų ir kitų sistemų. Iškilus reikalus svarbu gauti signalus, perspėjimus apie tai, kaip tų dalelių išvengti. Trečioji dalis yra artimų žemė, žemiai objektų stebėjimas. Tikslas yra aptikti uolas arba kitus stambius darinius e, skriejančius arti Žemės orbitos. Jie gali būti labai pavojingi. Tad mums mm, svarbu yra stebėti tos objektus ir išvengti katastrofų. Tai su tuo susijęs stebėjimai yra grinai moksliniai, ne kariniai. Galite iš grafiko pastebėti, kad nuo 98 metų netoli žemės skrienčių objektų skaičius yra labai smarkiai išaugęs. Ir čia vėlgi reikalingas naujas mokslinis požiūris. Paskutinis dalykas yra tinklas ir, ir, ir duomenų centras. Mes nesam įgalioti studijuoti E, sistemų valdysenos ar, ar duomenų politikos reikalus. Tiesiog mums svarbu užtikrinti, kad mūsų surinkti duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Mes matome, kad yra tokių dalykų, kuriuos galima klasifikuoti, tokios informacijos, e, kurią galima klasifikuoti. Tai padeda užtikrinti saugumą ir tikslinti egzistuojančias programas. Um, stikinių nelaimių. E, Hartija yra tas dalykas, kuris buvo pradėtas įgyvendinti prieš keletą metų. E, Nukentėjusioms zonoms yra numatyta nemokamai teikti informaciją kad šalis galėtų tinkamai tą informaciją pasinaudoti ir kad tose vietose, kur siaučia krizės, būtų galima tą informaciją tinkamai pritaikius krizės greičiau išspręsti. Mes matėme, kad kas savaitę ta sistema yra aktyvuojama, kad šalims reikalinga šita informacija. Galiu pateikti pavyzdžių konkrečių. Pavyzdžiui, ramiai vandeninė neseniai siautė ciklonas. Nežinau, ar tai buvo pati didžiausia naujiena, kurią platino žiniasklaida, greičiausiai ne. Tačiau e, turistams, besilankantiems toje zonoje, tai buvo svarbi informacija, mes ją perdavėme. Mes rengėme keletą konferencijų, susitikimų. Buvo kalbama daugiausiai apie tai, kaip civilinėje srityje panaudoti surinktą informaciją. Mes taip pat sulaukėme paramos ir, ir inovacijų, Europos inovacijų forume. Mums taip pat įdomus kontaktai su žmonėmis, kurie ES dirba šioje srityje. Mums svarbu išsiaiškinti, kokie yra kriterijai šioje srityje. Mes keturias temas išsiaiškinome, kuriomis tie žmonės, tie kompetitingi žmonės nori su mumis dirbti. Juk tarybos ir komisijos atstovai minėjo tai šiek tiek šiandien. Pirmiausia, egzistuoja, kad egzist, uh, užtikrinti, kad egzistuotų viešas prieimas prie šių duomenų. dažniausiai tą informaciją teikia nekomercinės, tai yra komercinės ir ne ES struktūros. Ir tuomet gali kilti e, sunkumų gauti prieigą prie tos informacijos. Egzistuoja, kaip jau sakiau, komercinė tam tikra dalis, nes tenka mokėti daug pinigų už tos duomenis. Kitas dalykas yra tai, ką aš jau minėjau anksčiau, GMES programos egzistuoja atskirai ir kosmoso programos yra atskirtos nuo kitų programų. Tačiau reikalingas yra holistinis požiūris, svarbu matyti visumą. Svarbu yra tai, kad tiek komunikacija, tiek navigacijas, tiek visa eilė tikrų kitų sistemų apima uh, kosmoso technologijos, tad svarbu rasti optimalų sprendimą, nes tai galėtų pagerinti e, veikimą ir būtų galima labiau adaptuoti biudžeto išteklius prie to, ko siekiama. Telekomunikacijos taip pat turi būti įtrauktos į kosmoso technologijų sritį. E, kariškiai taip pat turi savo poreikius ir kalba apie telekomunikacijų gebėjimų plėtojimą. Egzistuoja taip pat poreikis užtikrinti greitesnį atsakymų į klausimus radimą, o būtent tai reiškia, kad svarbu greitai surasti reikiamus duomenis. Yra nutikę taip, kad tų duomenų buvo ieškoma ilgiau negu reikia. Ir ES dabar turi tikslą sugebėti pati susirinkti tuos duomenys ir nebūti priklausoma nuo kitų sistemų. Mes taip pat norime teikti informaciją žmonėms dirbantiems konkrečiose vietose. Mes manome, kad šie produktai yra skirti pirmiausia tiems, kurie priima strateginius sprendimus. Tai atitinka mūsų dabar vykdomas politikas, tačiau ateityje tikrai turime skirti visą dėmesį tiem žmonėms, kurie dirba konkrečiose vietose, kad jie turėtų visas reikiamas technologijas ir informaciją. Ir paskutinis dalykas, kurį identifikavome, yra tai, kad erdvė yra pripažįstama esanti tam tikras turtas. Tad svarbu, kad egzistuojantis poreikiai būtų įgyvendinami protingai, kad, euro, kad kosmosas būtų panaudojamas protingai. E, Europos gynybos agentūra siekia bendro požiūrį tai, kas yra saugumas ir gynyba. Mes norime sukurti sistemos, sistemos e, konfiguravimo elementą. E, taip pat turime su paleidėjų problema. Jeigu egzistuoja tam tikras turtas šioje srityje, e, tai tuomet tą turtą reikia įtraukti į sistemą, kad būtų galima e, tą sistemą tobulinti, siekiant geriau atsiliepti vartotojų poreikius. Ši sistema buvo identifikuota pirmiausia atsižvelgiant į civilių poreikius krizių valdymo srityje. Aišku, kariškių poreikiai taip pat yra svarbus. Jie taip pat gali būti įtraukiami į krizių valdymą, e, taip pat teikia paslaugas kit, kitoms bendrijoms. Tačiau jau žinome, kad egzistuoja vartotojų poreikiai, jie yra suformuluoti ir mes į tuos poreikius galime atsiliepti. Mes susitinkame su mokslo tyrimų reikalų ministrais, su gynybos ministrais, su e, asmenimis atsakingais už mokslo tyrimus. Mes kalbame ne tik apie karinius aspektus plėtodami šias sistemas, bet būtinai atsižvelgime ir tai, kaip civiliniai srity tos priemonės gali būti panaudojamas. Tuo ir baigsiu, ponė pirmininkė, dėkodamas Jums uždėmesi. Much, Labai ačiū ponai Duhamel. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams už labai įdomius pasisakymus. Na, nesu tikras, kad viską supratau, sako pirmininkas, bet galbūt tai yra puikia priežastis pateikti įdomių, įdomius klausimus ir gauti įdomių atsakymų. Dabar suteiksiu žodį jums. Aš atsimenu, kad Europos satelitų centro atstovas minėjo, kad e, vyksta glaudus bendradarbiavimas su JAV ir nemažai domenų gaunama būtent iš JAV. Aš norėčiau pastirauti jūsų, ponas Lovrenčič ir abiejų agentūrų atstovų. Kaip vyksta bendradarbiavimas tarp jūsų agentūrų ar institucijų ir tokių šalių kaip JAF ir kitų trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Rusija, Kinija? ir kitos šalis, kurios yra aktyvios šioje srityje. Kaip toks bendradarbiavimas vyksta ir kaip Jūs manote, koks jis turėtų būti ateityje? Galbūt e, pateikime penkis klausimus, tada, tada išklausysime atsakymus. Dabar kreipiuosi gerbiamus parlamento narius, ar turite kokiu nors klausimu. Jeigu turite klausimų, nurodykite, e, kam jis yra skirtas, ar kažkokiam konkrečiam ekspertui, ar visiems. Ponas Galer, EPP, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti vieną kitą klausimėlį vairiems ekspertams. Visų pirma, pradėsiu nuo temos, kuri Europos parlamente praėjusią kadenciją susilaukė didžiulio susidomėjimo ne vien tik mūsų komitete, bet ir biudžeto komitete. Galilėjo programa žlugo dėl finansavimo iš privačių šaltinių problemos. Dabar Galilėjo bus finansuojama iš mūsų ES biudžeto. Finansavimą iki 2013 metų yra nustatyta viršutinė riba. Galbūt to biudžeto ir nepakaks. Pane Hubert minėjo, jau užsiminė apie, apie tai, bet galbūt jį galėtų pateikti daugiau informacijos apie tai, kokia yra dabartinė situacija ir kada mes galime tikėtis, kad Galileo pradės veikti. Tai toks būtų pirmasis klausimas. Antrasis klausimas. Įgyvendindami Europos, komisiją, e, Europos kosmoso, atsiprašau, politiką, mes norėtumėm užsitikrinti nepriklausomybę pramoninę prasme. Norėčiau pasitirauti. Ar galima kalbėti apie europinės satelitų programas? Ar mes esame priklausomi nuo Rusijos nešančių raketų? Taip pat norėčiau pastirauti štai ko. Dėl Europos satelitų centro. Buvo minėta, kad šis centras gauna vis daugiau užduočių. Tarkim, buvo paminėta, kad centrui tenka uh, svarbiausias vaidmuo įgyventinant Space Situation Awareness pro programą. Ar jūs tikrai turite pakankamai išteklių, kad galėtumėte tinkamai gyvendinti tokią programą? O galbūt dėl per didelio darbo krūvio tiesiog nukentės kai kurios užduotis. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Much, uh, Ačiū kolegai Galer kolega iš socialistų frakcijos, prašau. Pirmiausia, leiskite atsiprašyti, kad negalėjau būti posėdį nuo posėdžio pradžios. Tikrai gaila. Tačiau į parlamentą buvo atvykęs ponas Papandrėjaus, ministras pirmininkas. Tad reiteko bėgti nuo, iš vieno posėdžio į kitą. Norėčiau pasakyti, kad sprendžiant Galilėjo finansavimo problemas Europos parlamentas suvaidino esminį vaidmenį prieš porą metų ir mes tuo tikrai didžiuojamės. Tada mes sakėme, kad reikėtų Galilėjo sistemą panaudoti taip pat ir karinėms reikmėms, nes man atrodo, tai yra visiškai akivaizdus dalykas. Tačiau nieks nenorėjo tos atsakomybės prisimti, galbūt dėl to, kad praeitį. Uh, ištikasta kažkokas įvyko praeitį, kad tos sistemos ne, ne, nebuvo siūloma panaudoti ir karinėms reikmėms. Tačiau, tačiau manyčiau, kad mes tas pasiekmes galime visas pri, prisijimti ir galilėjau turėtų taip pat būti panaudojamas ir karinėms reikmėms. Kai, ką jūs apie tai manote? Mano antras klausimas. Bušo administracija labai vykdė agresyvę kosmoso politiką. Buvo kalbama apie dominavimą kosmose ir panašiai. Technologinių požiūrių pirmiausia. Tai yra, aišku, politinės valios klausimai. Paskui buvo pradėta vykdyti programa kovai su brantoliniu ginklu ir panašiai. O kaip prezidentas Obama, ką jis kalba Ar yra dideli pasikeitimai, kalbant pirmiausia apie brandolinį ginklą ir panašiai? Gal mūsų kalbėtojai, ekspertai galėtų ką nors pasakyti, ar yra pasikeitimas Junktinių valstybių politikoje šioje srityje? Kaip dėl Kinijos, nes regis Kinija vis aktyvesnė tampa šioje srityje. Taip pat norėčiau paklausti štai ko. Aš manau, kad aš jau kėliau šį klausimą 2008-aisiais Europos parlamentas tvirtino savo parengtą pranešimą. Kosmoso srities sutartis, buvo sakoma, yra pasenus ir ją reikėtų atnaujinti. Ar ES turi kokią nors politiką, kalbant apie tai, kad kosmoso sustarimą reikėtų peržiūrėti. O dabar norėčiau paklausti štai ko. Įsigaliojo Lisabono sutartis. Buvo pripažinta, kad reikia tam tikros struktūros ES, kuri užtikrintų koordinavimą veiklos susijusių su kosmoso saugumu. Svarbu užtikrinti, kad egzistuoja ta sąsaja tarp civilinių ir karinių pajėgumų. Girdėjome, kad ekonomikos reikalų ministrai lik aktyviai veikia šioje srityje. Ar agentūros, aš norėčiau paklausti, ar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai kas nors pasikeitė? Ar egzistuoja nors, koks nors integruotas padalinys, kuris atlieka mano minėtą koordinavimo darbą? Ir be kita ko, kaip jūs bendradarbiaujate su išorės reikalų, išorės e, reikalų tarnybos vadove? Išorės reikalų tarnyba ir jos veiksmai turi didžiulės įtakos bendriems ES veiksmams. Mes matėme, kaip ES galėjo suteikti pagalbą dėka tų satelito vaizdų, kurie buvo pateikti įvykus tsunamiai. Buvo pateikti satelito vaizdai, satelito nuotraukos padėjo geriau susidaryti vaizdą, kokia yra susiklošiusi padėtis ir ką reikia daryti. You, um... Ačiū poniai Gomeš. Guoja frakcijos atstovė, prašau. Ja, direkt, uh, Labai ačiū. Aš norėčiau pritarti pono Galer ir poniai Gomes. Mes gavome daug informacijos apie ateities technologijas, apie vairias galimybės ateityje sujungti, apjungti pačias įvairiausias rytis. paaiškėjo, kad egzistuoja labai svarbus komercinis aspektas, na ir taip pat didžiulių išlaidų aspektas. Kiek aš žinau, Europos satelitų centras yra finansuojamas iš valstybių narių biudžeto. KMES Galilėja labai smarkiai finansuojamas iš europinio biudžeto. Taigi aš norėčiau sukonkretinti pono Galer klausimą ir pasidėrauti, kokio dydžio yra šiuo metu Galilėjo ir GMES išlaidos. Ir kokio kokią dalį tų išlaidų finansuoja ES biudžetas. Ir konkrečiai iš kokių biudžeto įlūčių. Kiek aš supratau, ponė Gomes, ji pageidauja, kad būtų aiškiai apibrieštas galilėjo karinis aspektas. Man atrodo, tai jau nebėra jokia paslaptis, kad Galilėjo būti, gali būti labai plačiai naudojamas kariniais tikslais. Galilėjo panaudojimas karinėje srityje plečiamas. Ir čia aš norėčiau pasiteirauti. Ar tie pinigai, kurie yra skiriami GMES ir Galilėjo, jie yra skiriami? ar jie yra imami iš tos biudžeto eilutės, kur kalbama apie civilinius tikslus. Labai ačiū. Ar būtų daugiau parlamentarų, kurie norėtų pateikti savo klausimus? Ačiū. Aš norėčiau pateikti kelis klausimus Europos satelitų centro atstovui. Visų pirma, ar ištenkina agentūros statusas? Antras klausimas. Kaip ateityje galilėjo įtakos jūsų darbą? Na ir trečias klausimas. Dėl produktų, kuriuos teikia jūsų centras, taikos užtikrinimo kategorija pastaraisiais metais dingo iš jūsų darbo atvarkės ginklavimasis, padidėjo humanitarinė pagalba tik 2 procentais padidėjo 2008 metais. Aš norėčiau jūsų pasiterauti, ar tai iš tikrųjų yra tendencija. Kokia, kaip manote, kokios bus tendencijos e, ateityje, kaip atrodys jūsų užduotis? Labai ačiū. Turime penkis ekspertus. Prašau visų kalbėti nelgiau kaip po penkias, šešias minutės. Prašom, panerys. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the... Ponas Levcovič, kai dėl to klausimų susijusių su galimybė gauti komercinius vaizdus iš ne ES satelitų, iš jungtinių valstybių satelitų, buvo pasakyta, kad mes kartais iš jungtinių valstybių, iš komercinių tiekėjų įsigijame tuos vaizdus, egzistuoja komercinis bendradarbiavimas šioje srityje, tačiau tenka pasakyti, kad tai yra ne ES tiekėjai, mes ieškome vidutinio laikotarpio ir ilgalaikio e, laikotarpio sprendimų, kad ES e, tiekėjų vaizdų atsirastų, bet tam reikia didesnio finansavimo. Europos satelitų centras tokio finansavimo teikti negali. 1,9 milijono eurų per metus yra skiriama paprastai tiems vaizdams įsigyti. Tai yra lėšos, kurio, kurios dabar yra skirimos ir mes turėdami tokį biudžetą tą ir galime padaryti, tačiau norėtume, kad atsirastų pasikeitimų, yra kalbama apie bendrus veiksmus, apie darbo aplinką ir buvo nuspręsta trečių valstybių sąrašą išplėsti. Sąrašą tų trečių valstybių, su kuriais gali dirbti satelitų centras. Ir buvo kalbama apie NATO valstybės ir ne NATO valstybės. E, sąrašas išsiplėtė, patalpinant į jį Junktinės valstijas ir Kanadą. Mes turime bandomąjį projektą, kuris dabar yra įgyvendinamas. E, dirbame su Junktinių valstijų kosmoso agentūra tas bendradarbiavimas, sieksime išsiaiškinti, ar gali tęstis ateityje. Išsiaiškinsime, kokie projektai gali būti įgyventinami pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką. Kai dėl klausimo. Dėl satelitų centro statuso. Tai yra nepriklausoma agentūra kol kas. Turime pasakyti, kad Centro struktūra buvo suplanuota 2001 metais, kai centras e, dirbo su, pradėjo dirbti su Europos Sąjunga. E, girdėjau iš stebėtojų, kad e, Europos Sąjungų centras tapo savo paties sėkmės auka. Dabar darbo turime daug, užduočių skaičius auga, jūs tai matėte. Misijose ir operacijose mūsų surinkta informacija yra plačiai naudojama. Mes norėtume, kad mūsų struktūra būtų e, adaptuota, kadangi, kaip jau sakiau, poreikis mūsų darbui tam, ką mes atliekame, taip pat labai išaugo. Seniau mes užduotis gaudavome iš valstybių narių ir šiek tiek mažiau dėl konkrečių misijų ir operacijų. O dabar gauname senes, senas užduotis ir gauname daugybę naujų susijusių būtent su misijomis ir operacijomis. Tai tampa svarbiausių prioritetų. E, krizių valdymo direktoratas mums taip pat duoda daug užduočių. Mums šis centras siunčia savo užduotis, pažymėdami, kad tai yra prioritetas numeris vienas Europos Sąjungai Mes, sakyčiau, laukiame ir matysime, kokios bus galimybės ir kaip bus atsižvelgta į tai, kad mes tikrai labai išaugome, lyginant su pradiniu savo įkūrimo etapu. Kai dėl Galilėjo mes nesame įtraukti į šį projektą, bent jau kol kas, tačiau lauksime, kokie poslinkiai įvyks kosmoso saugumo užtikrinimo srityje. Mes esame pasirengę pateikti reikiamą informaciją, kad tą saugumą būtų galima užtikrinti geriau. Mes su, bendradarbiaujame su kolegomis iš kitų institucijų ir manome, kad tas bendradarbiavimas tęsis. Ačiū, ponė direktoriau. Pone Rais, ar norite atsakyti? Uh, uh, uh, Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau papildyti tą informaciją, kurią suteikė direktorius dėl trečiųjų šalių ir bendradarbiavimas su satelitiniu centru. Čia mes turime bendrų veiksmų planą. Ne tos šalis, kurios priklauso NATO, bet nėra Europoje, gali prisijungti prie centro veiklos ir taip pat kandidatės šalis, ES kandidatės šalis. Šios šalis gali paprašyti centro atlikti kai kurias užduotis. Be abejo, egzistuoja tam tikrų sąlygų. Ir taip pat, jeigu mes manome, kad tokios užduotis galėtų būti naudingos dialogui tarp CFSP ir ESDP. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti, kad e, satelitų centro parengti produktai gali būti perdodami ir kitoms šalims. Satelitų centro veiklos produktai automatiškai perdodami komisijai ir ES valstybėms narėms. Trečiosios šalis gali atsiųsti ir savo ekspertus į centrą. Vėlgi kalbu apie ne Europos šalis ir tas šalis, kurios yra kandidatės, šalis kandidatės įstoti Europos Sąjungą. Reikalavimų šalims yra tikrai nemažai. Komisija atsiprašau, vis dažniau yra kreipiamasi į centrą, tai rodo, kad centro darbas yra tikrai labai reikalingas. Mes vis dažniau bendradarbiaujame vykdant civilinės misijas, karinės. Taip pat noriu paminėti tokius pavyzdžius kaip misija Gruzijoje, Ugandoje. Dabar atsakysiu panios Gomes klausimą. Buvo teirautasi dėl JAV kosmoso politikos, na čia aš neturiu konkretaus atsakymą. Nežinau, kas atsitiks, kai prezidentas Obama peržiūrės JAV kosmoso politiką. Be abejo, dialogas su JAV yra be galo svarbus. Mes glaudžiai bendradarbiausime su komisija ir kitomis institucijomis bei agentūromis, vykdydami kosmoso dialogą Vašingtone. Tai vyks visiškai netrukus. Taip pat buvo teirautas dėl vyriausios įgaliotinės ir kitų atstovų įtraukimo į dialogą kosmoso klausimais darbinių lygmenių. Vyksta struktūrinis dialogas dėl kosmoso klausimų. Jis yra labai naudingas. Vyriausioji galiotinė turi savo prerogatyvas dėl centro. Buvo teirautas dėl ESA įtraukimo į globalių veiksmų planą. Turiu pasakyti, kad centrą ir toliau prižiūrės politinis ir saugumo komitetas PSC. Jis vykdo politinę priežiūrą ir be abejo pat, tą patį daro ir tarybos agentūra. Turiu pasakyti, kad šiuo metu centras prisideda prie sprendimo priėmimo SCFSP. Pane Gomes teravosi ir dėl indėlio į, kuriant sprendim, priimant sprendimus dėl išorės veiksmų. Tai yra taip pat svarbis rytis. Labai ačiū, į visus klausimus neatsakysiu nes ne visais klausimais agentūra kompetentinga. Dėl bendradarbiavimo su JAV, su Rusija ir kitais partneriais. Manyčiau, kad čia reikėtų priminti, jog centrinė veiklos sritis mūsų gynybos agentūros yra e, gynybos e, technologijos. yra, reikia e, įvairių santy, įvairius santykius vystyti. Tie santykiai jau pradedami vystyti su Amerika, tačiau kol kas dar kosmoso srityje nebendradarbiaujame. Kol kas tik keičiamės informaciją. Informacija kokiomis temomis su, uh, Euro, su, su JAV, kitokiamis temomis negu malūnsparniai. sritis gynybos ir saugumo požiūrių yra labai jautri ir su Amerika mums nelabai yra kitų galimybių bendradarbiauti. Dėl Galilėjo karinio panaudojimo. Ši sistema buvo išvystyta taikiais tikslais, tačiau Viena iš paslaugų, kurias siūlo Galilėja, yra PRS paslauga ir tai labai įdomu kariškiams. Visai neseniai mes, priartė, mes e, susisiekėme su valdymo sistema, su Galilėjo valdymo sistema ir pradėjome su jais dėrėtis dėl to, kaip galima kai kuriuos programos aspektus panaudoti dėl e, erdvės ir saugumo erdvės panaudojimo nelabai turbūt galėsiu atsakyti į šį klausimą, kadangi tai yra politinis klausimas. Tačiau galiu pateikti pavyzdį, iš kurio galime pamatyti, kad kai yra politinė valia dėl kažkokio projekto, tai tas projektas gali išvirsti į labai veisingą bendradarbiavimą. Sakykime, kad ir kosmosos rytis iš tiesų tai yra tokias rytis, kur bendradarbiauja civilinis ir karinis sektoriai, nuolatos keičiasi nuomonėmis, nuolatos, nuolatos keičiasi patirtimi. Ir labai didelė bendrijos dalis į tai įeina. Kalbant apie struktūras, ko gero reikėtų galvoti apie tokias struktūras, kurios galėtų domėtis tokiais projektais, kurie domintų ir kariškius, ir civilius. Ačiū. Labai trumpai. Buvo užduotas keletas klausimų skirtų Europos komisijai. Tad keletas žodis apie tarptautinius santykius, kalbant apie kosmosą ir jo tyrimus. Bet kokia kosmoso veikla nevyksta atskirai, izoliuotai. Svarbu ieškoti pusiausvyros tarp to, kur Europos Sąjunga nori likti autonomišką, kai kalbama apie saugumą ar apie kitas rytis. Ir čia mums svarbu užsitikrinti, kad turime reikiamus pajėgumus, programas ir gebėjimus, gauti informaciją ir ją teikti. Tačiau kita vertus svarbu vertinti, kur reikalinga ir kur būtina bendradarbiauti tarp, tarp, tarptautinių lygmenių su mūsų svarbiausiais partneriais. Ilgą laiką e, Junktinės valstijos buvo toks partneris, o dabar pastaruoju metu ir Rusija bei kai kurios kitos valstybės. Svarbu turėti instrumentus, kurie atitinka politinio lygmens klausimus reikalaujančių sprendimų. E, komisija pradėjo dialogą su Junktinėmis valstijomis, su Rusija, taip pat su Pietų Afrika, pažiūrėjau, ir kitomis valstybėmis užsiimančiomis kosmoso tyrimų ir panaudojimu. Stengiamasi ieškoti kanalų ir tirti tas galimo bendradarbiavimo erdvės, ypač kalbant apie kosmoso panaudojimą ir čia jungtinės valstijos yra toli pažengusios. Kolegos kalbėjo apie Galilėjo, sakė, kad mums reikėtų šią, e, šį aspektą labiau panaudoti. Čia vėlgi kyla poreikis bendradarbiauti su jungtinėmis valstijomis. Kol kas Europos Sąjunga e, gal 80 procentų saugumo informacijos gauna iš jungtinių valstijų šaltinių. Tad iš tiesų yra didžiulis poreikis plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl kosmoso susitarimo, ar yra poreikis jį peržiūrėti ir panašiai. Nežinau, ar galėtų ekspertai atsakyti šį klausimą. Manyčiau, kad tai yra tas klausimas, kuris turėtų būti tarybai. Nes manyčiau, kad reikia kalbėti ir apie Elksenos kodeksą susijusiu su kosmoso veikla ir apie daugelį kitų dalykų. Svarbu išsiaiškinti, kokiu priemoniu vengti kosmose. Svarbu, kad būtų taikomos taip pat skaidrumo priemonės bei priemonės susijusios su uh, e, valdysenos, su, su valdymo problemomis kosmoso erdvėje ir bandymais neteisėtai rinkti ir panaudoti informaciją. Jeigu susitarimas būtų peržiūrimas, tai tą turėtų pasiūlyti gal jungtinės tautos. Galiausiai finansavimo reikalai. GEMS ir Galileo turi būti tinkamai finansuojamos sistemos. Ir uh, ponė Lūsinkla paklausė labai bendro pabudžio klausimo, ar būtų legalu ar tinkama uh, šis sistemas, šias sistemas finansuoti iš civilinėms reikmėms skirtų fondų. Mes minėjome, kad šios sistemos gali būti panaudojamos ir civiliniams tikslams ir aš galėčiau atsakyti, kad nėra jokios abejonės dėl to, kad toks finansavimas būtų visiškai pagristas. GMES pirmiausia yra ta sistema, kurią buvo nu, nuspręsta plėtoti tam, kad būtų galima gauti kokybiškesnius duomenys ir geresnę informaciją, geresnius vaizdus, kad galėtume tinkamai gyveninti aplinkosaugos politiką ES lygmenių ir kad būtų galima suteikti pagalbą atskiroms valstybėms šiuo klausimu. Tačiau tuo pat metu tie patys vaizdai gali padėti ir sprendžiant saugumo ir gynybos politikos tikslus. Kitaip tariant, tai yra civilinė sistema, civiliai ją kontroliuoja, tačiau kariniai mūsų partneriai galėtų taip pat to, tais pačiais vaizdais pasinaudoti. Ir manyčiau, kad tas aspektas turėtų būti plėtojamas. Kai dėl klausimo, dėl biudžeto. GMES ir Galilėjo finansavimas turėtų būti komentuojamas mano kolegų. Jeigu leisite tą klausimą perleisti jiems, manyčiau, jūs turėsite ekspertų atsakymą. Pirmininkas, ačiū Mes e, žinome, kad už Galilėjo atsakingi asmenys yra šioje salėje. Jeigu norėtumėte atsakyti dėl Galilėjo, prašom, atsakykite. Oui, merci, Labai ačiū, pirmininkė. Labai diena, ponios ir ponai. Dėl Genesis programos sudarimo 2008 m. bendrijos biudžetas buvo e, paskirtas Genezis programai generalinėme direktorete, transporto ir taip pat įmonių generalinėme e, direktorate e, buvo padidintos tuo užsiimančių žmonių programos. EGNOS programa pradėjo veikti jau praeitais metais, taigi Europa turi veiklę, veiksmingą navigacijos sistemą, kuri apima Europą tai ir buvo įgaliojimų dalis, kurie buvo suteikti iš ES pusės. Dėl Galilėjo mes jau sudarėme kontraktus e, Galilėjo kosminiam sektoriui, satelitams, satelitų paleidimo mechanizmams ir mes jau norėtų, turėtumėm 2014 metais būti beveik pasiruošę veikti. Palpil, e, palaipsniui vystydami Galilėjo kartu su P RS. Galilėjo ir EGNOS programos bus finansuojamos iš viešojo sektoriaus ir kaštai turėtų būti įtraukiami ateityje į Europos finansinės perspektyvas, taip pat ir 2014-2020 metų finansinę perspektyvą. Komisija dabar ruošia komunikatą, kuris yra skirtas apspręsti, kaip Genesis Europa, Europos Genesis programa bus e, naudojama po 2013 metų ir kaip e, finansiškai ji bus tvarkoma. Dėl Galilėjo dar turėčiau pasakyti, kad Galilėjo yra viena iš, paskut, e, iš pirmutinių tai paslaugų, kurią nuo 2014 teiks PRS. Prieš trukdžius, prieš audras yra tam tikrų uh, priemonių įdėktų į programą. Ir bus gali pasitarnauti, ar tai būtų kariniais atsiminiais tikslais, o 2010 metų gegužę kartu su parlamentu svarstysime, kaip kokią prieigą duoti prie šitos programos, ypatingai kaip valstybės narės, vyriausybės arba e, kažkas, ką kontroliuoja vyriausybės, galės prieiti prie jos kaip jį homologuojama turėtų būti, kaip kokios prieigos prie trečiųjų, e, tai yra trečiųjų valstybių, trečiosios valstybėms. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad kalbant apie Galilėjo naudojimą Bendrai saugumo ir gynybos politikai e, reikia apspręsti bendrus veiksmus, bendras e, BSGP misijas. Paprastai ne komisija atsakinga už E, bendras misijas, o pirmininkaujanti valstybė ir valstybės narės. Mes daugiau stengiamės nustatyti pagrindinius principus, kaip turi būti naudojama genesi sistema, bet nesileisti per daug į smulkmeną. Uh, Labai ačiū. Labai ačiū toliau panas Duhamel. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už klausimus bendradarbiavimo kosmoso srityje. Mm, JAV anksčiau nelabai suprato, kodėl Europai reikia Galilėjo. Na, dabar JAV jau supranta tą procesą, Galilėjo procesą ir jį remia, taip pat JAV pareiškia, kad ketina tapti vienu iš pagrindinių Galilėjo vartotojų. Aš manau, kad e, būtų neišmintinga neįtraukti JAV. Dėl SSA programos nuo pat pradžių mes bendradarbiavome ir uh, Su JAV oro pajėgomis gavome nemažai informacijos, dėl, kaip galima būtų pradėti šią programą. Vyriausybės atstovai taip pat prisideda prie SSA programos tobulinimo. Kaip žinia, Kanada yra asocijuota ESA narė. Mes diskutuojame ir su šia šalimi. Dėl satelitų paleidimo. Jeigu mes norime būti nepriklausomi nuo JAV ir Rusijos palidovų satelitų paleidimo, tai turime suprasti, kad e, JAV netrukus taip pat nebeturės satelitų paleidimo įrenginių, jos turės tik Rusija. Na ir tikriausiai suprantate, kad kyla tam tikrų problemų bendratarbiaujant su Rusija. Dar viena svarbi šalis - Kinija. Kinija atliko testą, kaip galima būtų sunaikinti satelitus. Tokie testai buvo įvykdyti prieš porą metų. Na ir kiek mes žinome, Kinija deda daug pastangų plėtodama kosmoso pajėgumus yra baiminamasi, kad e, Kinija gali sunaikinti savo kosmoso pajėgumus, bet aš nemanau, kad e, tai netrukus gali įvykti. Na, šiuo metu kosmoso srityje pirmauja JAV. Buvo teirautasi, kas pasikeitė prezidentu tapus Obamai. Na, saugumas rytyje nekažinkas ir pasikeitė. Uh, esminės JAV doktrinos dėl informacijos, pavyzdžiui, kaupimo išliko nepakitusios. Kosmoso politika taip pat nepasikeitė. Dabar daug dėmesio skiriama nebe Marsui, o Menuliui Na ir aš manau, kad tai mums atveria naujų galimybių. Mes turime planų siūsti tyriamosius satelitus į Marsą. Be abejo, reikėtų bendradarbiauti su JAV. Taip pat buvo pateiktas klausimas susijęs su Lisabono sutartimi, ar reikia dar vieno ES organo. Aš manau, kad mums reikėtų vengti jau egzistuojančių institucijų darbų dubliavimuose su būsimomis institucijomis. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems ekspertams. Pakomitečio vardu visiems dėkoju. Galiu jūs patikinti, kad dabar mes geriau suprantame šią sritį. Tai yra mūsų pirmas susitikimas šios kadencijos metu, bet tikrai ne paskutinis, taigi vėl susitiksime ateityje. Dabar norėčiau pasiūlyti padaryti poros minučių per traukėlę tam, kad tie svečiai, kurie norėtų išeiti, galėtų tai padaryti. Be abejo, jūs galite su mumis pasilikti ir antrai diskusijų daliai, kuri netrukus prasidės ir kuriai pirmininkaus, pirmininko pavaduotojas Mavrikonis. Yeah. Gerbiami kolegos, pradedame posėdžio antrąją dalį. Kviečiu visus susėsti. Antroji dalis mūsų diskusijos yra saugumo moksliniai tyrimai, tokia yra tema. Dalyvauja Christian Brandt, Europos gynybos agentūros mokslių tyrimų ir technologijų skyriaus direktorius. Ir taip pat ponas Kristof Kauč. Jis yra Marko Malakarne pavaduotojas iš Europos komisijos saugumo mokslinio tyrimų ir plėtros padalinio. Tai štai, 15 minučių pasisakymui, o paskui leisime kolegoms klausti. Yeah, this, uh... Dėkoju už pakvietimą ir galimybę pristatyti mūsų gynybos veiklą. E, mes, kaip jau žinia, vykdom savo veiklą tokią, kur yra susijusi su moksliniais tyrimais ir technologijomis saugumo srityje. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad mūsų svarbiausi tikslai yra e, moksliniai tyrimai gynybos srityje. Svarbu užtikrinti vidutinio laikotarpio ir ilgo laikotarpio poreikius ES šioje srityje. Tai yra labai svarbu ir tai reiškia, kad mes esame orientuoti atlikti savo darbą su technologijomis, kurti pajėgumus, bet tarpiaujame su valstybėmis narimis ES. Svarbu nusistatyti prioritetus, į visur investuoti negalime, bet investicijas reikia kreipti į labai specifines kritis, kur egzistuoja tam poreikis. Na ir aišku, svarbu taip pat užtikrinti tinkamą valdyseną, valdymą ir orientavimą. Tai reiškia, kad mes savo kai kurias veiklas vykdome pramonės įmonių dėka, su kuriomis sudarome sutartis. Ir tos įmonės gali būti įvairiose valstybėse narėse. Mes taip pat bandome užtikrinti, kad būtų mažesnė priklausomybė nuo kitų partnerių technologijų srityje. Tai yra susiję taip pat su prieš tai vykusią diskusijų dalimi. Mes dirbome su Europos komisija pastaruoju E, metus su Europos gynybos agentūra ir vystėm. Vis, ir pripažįstame, kad kosmoso technologijos yra ypatingai svarbus aspektas, yra brangios technologijos, bet labai reikalingos. Svarbu, kad mums būtų užtikrinta prieiga prie tų technologijų. Svarbu taip pat užtikrinti ir turėti tinkamą pramonės bazę ir reikiamas technologijas, kad būtų galima e, tinkamai dirbti, traukiant į tai ir smulkų ir vidutinį verslą. Svarbiausia mūsų darbas yra užtikrinti koordinavimą. Na, štai keletą skaičių. Norėjau parodyti, kokios investicijos yra daromos gynybos technologijų srityje. 200 milijonų eurų tokios yra išlaidos, 2,5 milijardų toks yra bendras mūsų biudžetas. Investicijos yra stabilios, šiek tiek mažėjančios pastaraisiais metais. Tarptų investicijų apie 60 procentų E, yra finansuojamos bendradarbiavimo būdu. Dar svarbiau yra prisiminti štai ką. Prisiminti, kokios valstybės narės investuoja gynybos rytį. Ir čia skirtumai tarp valstybių narių yra pakankamai dideli. Kokią biudžeto dalį e, investuoja atskiros valstybės narės. Daugiausiai investuoja Junktinė karalystė ir Prancūzija. Paskui turėtume paminėti Švediją, Olandiją, Vokietiją. O kitos valstybės narės e, investuoja gerokai mažiau, taigi investicijų lygis yra labai nevienodas, kaip sakiau. Ką mes veikiame agentūroje? Mes didinome bendradarbiavimo darbą pastaruoju metu. Mes štai turime 2009 metų skaičius ir galite pastebėti, kad labai išaugo e, skaičius tų užduočių, kurias dabar mes atliekame. Tai yra geras ženklas. Ir dabar, vadėjame biudžeto sunkumų kai kurios valstybės narės mano, kad jei norime daugiau finansavimo bendradarbiavimas turi būti dar glaudesnis. Mums svarbu daugiau dalytis informaciją, daugiau keistis ir svarbu taip pat keistis ir technologijomis. Norėčiau pateikti konkrečių pavyzdžių, kokiuose srityse mes dirbame. Ir kur buvo padarytos didžiausios investicijos. Maritime Countermeasures, jūrų apsaugos priemonės. Plėtojant jūrų apsaugos sistemas buvo svarbiausia mūsų darbos rytis. SBRN erdvė yra kitas svarbus projektas. Savo pasisakymo antroje dalyje apie tai kalbėsiu plačiau. Tai yra darbas vykdomas kartu su Europos komisija. Ir trečias pavyzdys būtų misij, civilinėms misijoms skirtas projektas Counter IED. Čia bendradarbiaujama su kolegomis siekiant panaudoti sistemą taip pat ir kariniams reikmėms. Na štai ir mano antroji pranešimo dalis. Kaip jau sakiau, bendradarbiavame su Europos komisija, nes Europos komisija E, komisija ir mūsų agentūra ėmėsi bendradarbiavimo iniciatyvos. Europos gynybos agentūra e, stengiasi sinchronizuoti e, veiklą vykdomą Europos komisijos, Europos saugumo agentūros ir gynybos agentūros veiklą. Kosmoso agentūros tai yra ir mūsų agentūros veikla. Mes dirbame įgyvendinami saugumo programas mes stengiamės išsiaiškinti, kokiomis technologijomis yra naudojamas ir kaip jomis geriau keistis ir dalintis. Finansiniai resursai toliau priklauso ir yra valdomi tų institucijų, kurios juos teikia. Tačiau svarbu ieškoti bendrų sąlyčių taškų, atliekant bendrus darbus, stengiantis išvengti dubliavimuose. E, konsensuso sprendimai bus priimami nekenkiant valstybių narių primamiems sprendimams, bus engiamasi tik tai geresnių sprendimų gyvendinimo. CBRN yra viena iš programų, e, kur siekiama užtikrinti tinkamą veiklą e, aptikimo E, išvalymo ir medicinos pagalbos srityje. Siekiamasi, siekiama pasinaudoti visomis technologijomis ir sistemomis, siekiant surasti teršalus ir juos tvarkyti. E, informuotumo sistema yra taip pat labai svarbus dalykas, tai yra labai svarbus dalykas tiek karinėms operacijoms, tiek civilinėms misijoms. Ir USA, UU AS sistema taip pat yra ypatingai svarbi programa. Visos jos gali būti naudojamos sienų apsaugai ir stebėsenai. Ateityje svarbiausias dalykas bus dirbti vis glaudžiau bendradarbiaujant su Europos komisija ir su Europos kosmoso agentūra. Ir tai, to ir baigiu savo antrą pasisakymo dalį. Norėčiau pasakyti, kad laukiu klausimų iš dalyvių posėdžio. E, ir atsakau į klausimą iš karto, ką mums davė Lisabonos sutartis. Kaip žinote, 179 straipsnė, kad ES turi bendrą tikslą stiprinti mokslo tyrimų ir technologinę bazę, kad būtų galima stiprinti gynybos pajėgumus. Tame pačiame straipsnėje apie kitą ko yra sakoma, kad ES veikla yra vykdoma pagal ES sutartis. Taip pat yra sakoma, kad dėl gynybos projektų sprendimai primami valstybių narių. Kitaip tariant, apie mokslo tyrimus ir gynybos reikalus sutartyje yra kalbama. Yra kalbama apie Europos gynybos agentūrą. Kitaip tariant, lyginant su ankstesnėmis sutartimis situacija iš esmės pasikeitė atsiranda galimybių, naujų galimybių, tačiau taip pat reikia ir politinės valios, nu, politinio noro. Europos parlamentas tuo pat metu tampa viena iš tų vietų, kur tie saugumo ir gynybos klausimai bus keliami, šalia taryboje minimų tų pačių klausimų. Mokslo tyrimai turi būti finansuojami iš ES biudžeto, tiek kariniai, tiek civiliniai. Ir čia tuomet matome, kad Europos gynybos agentūros vaidmuo reikšmingai išauks svarbu neužmiršti, kad mums į kartais į kai kurios klausimus reikia politinių atsakymų. Čia baigsiu savo pasisakymą ir lauksiu klausimų. Dėkui. Much, Mr. Brandt, Mr. Couch. Labai ačiū, toliau stikiu žodį ponui Kauč. Ačiū pirmininkė. Uh, Gerbiami komiteto nariai, labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte į šį posėdį. Aš norėčiau atsiprašyti savo viršininko pono Malakarne vardu. Jis šiuo metu susitinka su ponu Tajani. Na, kalbant apie septintą pagrindų programą, svarbu paminėti tam tikrus saugumo klausimus. Dar 2002-2003 metais buvo susitarta dėl saugumo klausimo apibrėžimo pagal septintą pagrindų programą. Taryba į šį procesą buvo labai glaudžiai įtraukta. Taip pat buvo įtraukti pagrindinių institucijų, pramonės atstovai ir su jais buvo tartasi, ką reiškia saugumo moksliniai tyrimai. Anomet buvo nuspręsta, kad reikėtų kalbėti ne vien tik apie į technologijas orientuotus mokslinius tyrimus. Buvo iškeltas štai koks klausimas. Ką turėtų komisija daryti saugumo mokslinio tyrimų srityje? Netaip jau paprasta buvo atsakyti į tokį klausimą pagal Nicos sutartį. Na ir tuomet buvo rastas štai koks kompromisas. Komisija visų pirma turėtų orientuotis į vidinį saugumą, atlikdama saugumo mokslinius tyrimus. Taigi mes remiamės Nicos sutartimi. Maždaug 15 milijonų eurų buvo skirta parengiamiesiems veiksmams, kurie truko trijus metus. Labai smarkiai padėjo ir Europos parlamentas. Pirmą kartą uh, saugumo moksliniams tyrimams buvo skirta atskira eilutė. Septintoje pagrindų programoje ir buvo numatytas finansavimas pusantro milijono e, eurų iki 2014 metų. Mes orientavomės į vairias temas, tarkim, transportą, laisvės energetinį saugumą ir taip toliau. Mes bandėme užkamšyti pajėgumų spragas. Šiuo metu mes įgyventiname maždaug 8 projektus, jiems yra skirti 300 milijonai eurų. Į šios projektus yra įtraukta maždaug 800 įmonių institucijų, taip pat ir Europos parlamentas. Projektai labai įvairūs. Nuo infrastruktūros apsaugos projektų iki krizių valdymo projektų. Taip pat įvairūs projektai susiję su universitetais. Galiu pateikti štai kokį pavyzdį. Yra daug projektų, kurie gyventinami jūrų sienos, ap, sienų apsaugos rytyje. Maždaug 40 milijonų eurų yra skirta demonstraciniam projektui šioje srityje. Šiuo projektu siekiama padėti technologinius pagrindus integruoti ES jūrų sienų apsaugai. Mes taip pat įgyvendiname projektus piliečių apsaugos srityje. Tarkim, kovos su terorizmu arba organizuotų nusikalstamumu sektorija. Taip pat e, daug dėmesio skiriama energetikos infrastruktūrai, kitoms infrastruktūroms, išorės sienų apsaugai, krizių valdymai. Taip pat dėmesio bus skirta ir išorės dimensijai, sistemų suderinamumui, komunikacijoms. Taip pat dar vienas svarbus elementas yra visuomenės saugumas, piliečių saugumui. bei Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimui. Taigi tokia yra dabartinė situacija ir kokia kryptimi mes ketiname eiti. Bandysiu pažvelgti į ateitį. remsiuosi dokumentais, kuriuos neseniai paskelbė arba Europos komisija, arba ESRIF. Prie ESRIF netrukus grįšiu. Pirmininkas Baroso pateikdamas gairias daug dėmesio skyrė išorės santykių dimensijai. Jis sakė, kad mes turėtumėm išnaudoti savo galimybės uh, taikos kūrimas rytyje. Taigi reikės daugiau energijos taikos palaikymas rytyje. Taryba patvirtino vidaus saugumo strategiją. Ten yra nurodytas aiškus ryšys tarp vidinio ir išorinio saugumo. Vidinis saugumas negali egzistuoti be išorinės dimensijos, nes vidinis saugumas didžiaja dalimi priklauso nuo išorės saugumo. Dviejus metus dirba ESRIF, Europos saugumo tyrimų ir inovacijų forumas, ir jis būtent e, tyrinėjo veiksmus, kurių galima imtis ateityje. Šis formas nebuvo komisijos grupė. Forumo dalyviai patys susiorganizavo ir apjungė valstybės narės, pramonę, taip pat įtraukė ir komisijos atstovus, universitetus, nevyriausybinės organizacijas. Jie pabrėžia, kad labai svarbu daug dėmesio skirti ir išorės dimensijai. Jie sakė, kad Reikėtų orientuotis ir į taikos palaikymą, krizių valdymą. Komisija paskelbė komunikatą, kurį apibendrina ESRI forumo darbus. Mes ten išdėstame savo preliminarią poziciją. Sakėme, kad ir toliau reikėtų plėsti saugumo mokslinių tyrimus, piliečių apsaugos, taikos palaikymo ir krizių valdymo srityse. Lisabonos sutartį paminėjo Kristian Prajo. Na ir Lisabonos sutartyje parašyta, kad moksliniai tyrimai gali būti vykdoma pagal visas tris sutartis. Europos Sąjungos sutartyje yra nurodytos taip vadinamos Petersburgo sutartys užduotis. Na ir ten teigiama, kad ES gali panaudoti civilinės karinės priemonės taikos palaikymui, krizių valdymui, krizių sprendimui, kovai su terorizmu ir taip toliau. Na ir manau, kad pagal Lisabono sutartį galima atlikti ir saugumo mokslinius tyrimus. Na, bet jeigu tai teisiškai manoma, tai nebūtinai reiškia, kad mes tą ir darysime. Šiuo metu komisija dar neturi savo galutinės pozicijos. Mes šiuo metu galime pasakyti tik štai, kad tai yra labai politinis klausimas, ar turėtų būti atliekama ar ne. Tačiau Mums būtų įdomu sužinoti ir ką mano kiti partneriai, ypač Europos parlamentas. Dabar palikime nuo šalyje saugumo mokslinius tyrimus ir perikime prie konkretaus bendradarbiavimo su EDA. E. Tai yra dviguba panaudojimo technologijos ir mūsų pastangų šioje srityje sinchronizavimas. Christian Brion jau papasako, kas vyksta, kas daroma šiose sritise. Noriu pabrėžti du dalykus. Labai svarbu išnagrinėti sinergijas dvigubo panaudojimo technologijų srityje, tačiau reikia laikytis dviejų sąlygų. Turėtų vykti abipusinis procesas ir taip pat nereikėtų ignoruoti visuomeninės dimensijos. Ką aš turiu omeny? Visuomenės interesai yra nemažiau svarbus negu kad kariniai interesai saugumo mokslinio tyrimų srityje. mes norime sustiprinti mokslinius tyrimus, kurie užtikrintų geresnį visuomenės saugumą. Tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Ačiū. Dėkui. Galime pereiti prie klausimų. Mrs. Kopa. Kolegė Kopa, prašau. Like thank... Noriu padėkoti abiems kalbėtojams už pasisakymus saugumas, mokslo tyrimai yra ta tema, kuri iš tiesų labai įdomi. Norėčiau antrajam kalbėtojui užduoti klausimą. Aš su dideliu susidomėjimu klausiausi apie projektus, kurie vyksta Europos komisijoje. Mano klausimas būtų toks, kaip vyksta šių projektų prioritetizavimas, kas priima sprendimus, kokiu pagrindu ir ar yra bendradarbiavimas koks nors su vyriausiosios įgaliotinės e, kabinetu šiuo klausimais. Nes aišku, viskas dar tik kūriama, tačiau įdomu pasižiūrėti, kaip veikia pati sistema. Gal porą žodžių apie tai. Dėkui. Kolegė Lūzing. Ja, Labai ačiū. Prisimenu savo jaunystę. Anomet saugumas ir gynyba visą laiką buvo suprantama taip, kad reikia gintis nuo išorės agresorių, kurie gali užpulti teritoriją. Na, bet dabar daug kas yra pasikeitę. Buvo jau minėta, kaip glaučiai susijęs saug, išorės saugumas su vidiniu saugumu. Dėl to saugumo savoka gerokai išsiplėtė. Tai taip pat reiškia, kad e, sustiprėjo ir skaidrumo bei demokratijos principai. Nekarta buvo paminėtas ESRIF forumas. Prieš įdama šį posėdį aš peržvelgiau kai kurias SRF rekomendacijas. Tos rekomendacijos yra susijusios ir su vykstančiomis mokslinio tyrimų programomis ir man susidaro toks įspūdis, kad netiek rūpinamasi piliečių saugumu, kiek apsisaugojimu nuo piliečių. Uh, kalbama apie, polit, apie e, sus, susidorojimą su politiniais neramumais ir taip toliau. Man atrodo, kad mokslinių tyrimų programoje trūksta didesnio dėmesio pačių piliečių saugumui. Esrif forume dalyvavo įvairios visuomenės grupės. Pilietinė, pilietinės visuomenės grupių įtraukimas į forumo darbą buvo tikrai nepakankamas. Mokslinių tyrimų ir jų rezultatų pritaikymo pilietinės visuomenės rytyje yra labai svarbus dalykas, taigi glaučiau reikėtų į forumo darbą įtraukti ir piliečių grupės pilietinę visuomenę. Piliečių teisų gynimo grupės, pažiūrėjau, European Network for Peace, Human Rights ir taip toliau, galėtų būti taip pat įtrauktos į šį procesą. Man atrodo, kol kas tam nėra skiriama pakankamai dėmesio ir piliečių grupės nepakankamai gerai atstovaujamas. You, Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Ašin. Turiu klausimą, kuris galėtų kilti paprasčiausiam ES piliečiui. Saugumo ir mokslo tyrimų klausimai jiems rūpi. Buvo sakoma, kad veikla prasidėjo 2002-2003 metais ir kad buvo apie porą milijonų eurų investuota į 18 projektų. Nebejoju, kad tie mokslo tyrimai buvo svarbus ir reikalingi. Kai kurie tie projektai pasiteisins, kai kurie galbūt ne. Svarbu, kad laikomasi tokio požiūrio, kad identifikuojamos problemos, o paskui stengiamasi pasirinkti efektyviausius projektus jums spręsti. Jūrų sienos buvo įtrauktos į tuos projektus, jūrų sienų apsauga tiksliau buvo įtraukta į tuos projektus. Neseniai mes kalbėjome šiame komitete apie Atalantą projektą, kuris vyksta Indijos vandenyne prie Afrikos iškišulio. Padidintas buvo šiam projektui biudžetas, atsirado daugiau kariškių, buvo pastebėta, kad, konkretų, kad konkrečių rezultatų ilgai laukti nereikėjo, jų yra. Buvo 11 piratų laivų, nuskandinta 60 piratų, suimta į Keniją ir Seišelius, e, buvo pasiūsta pagalba mokyti teisėjams ir panašiai. Mano klausimas būtų toks. Kaip pasiteisino tie investuoti pinigai? Ar yra kitų klausimų? Brian, Prašom atsakyti. Ponas Brijon. On uh, different question uh, which were addressed. Uh... Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie projektų prioritetizavimą, Norėčiau pasakyti, egzistuoja tarp vyriausybinė agentūra ir valstybės narės pačios apsisprendžia tos agentūros dėka, kaip dirbti kokią įrangą pateikti vieniems ar kitiems projektams. O mes ieškome, kokiais geriausiais keliais pasiekti iškeltų tikslų ir kaip geriausiai panaudoti investicijas. Kai dėl saugumo ir gynybos koncepcijos išorės ir vidaus veiksmams, norėčiau pasakyti štai ką. Afganistane dabar tebėra kariškiai, kurie vykdo karinės operacijas. Jų tikslas yra užtikrinti vidaus saugumą toje valstybėje pirmiausia. Jo padidėjo pastarojų metų ir tai yra vienas iš labiausiai, sakyčiau, apčiuopiamų rezultatų, kurį galime pastebėti. Dėl Lisabono sutarties atsiverimo mokslo tyrimams gynybos srityje, galėčiau pasakyti štai ką, gynybos ministrai yra parengę dokumentą šiuo klausimu. Ir galėtume jums tą dokumentą pateikti. Jei buvo paminėta taip pat ir aukštų asmenų grupė kuri inicijavo saugumo programas prieš keletą metų. Ta grupė sudaro dažniausiai gynybos minčių. Jie teikia įvairias iniciatyvas, mes identifikuojame prioritetus ir geriausius būdus jiems įgyvendinti. Mes galbūt turėtume vykdyti ir daugiau tų projektų, tačiau tai yra politinio sprendimo reikalas. Europos taryba ir parlamentas turi dėl to pirmiausia apsispręsti, na, o mes esam pasirengę teikti idėjas ir ieškoti galimybių toms idėjoms įgyvendinti. Svarbu išsiaiškinti, kokios yra svarbiausios sritis, kuriuose reikia dirbti, kokios svarbiausios grėsmės, su kuriuom reikia kovoti. Dėkui. Ah, Labai ačiū, pirmininkė. Atsakysiu pirmąjį klausimą. Kokie yra mūsų prioritetai, prioritetiniai projektai? Yra ir SRAP valdyba, tiksliau grupė, kurią komisija kūrė pradėjusi gyvendinti septintąją pagrindų programą. Ši grupė turėjo nurodyti technologijų sritis, kur galima įgyvendinti septintąją pagrindų programą. SRAP e, grupės rezultatai buvo tarsi tam tikras pagrindas, pagal kurį mes parengėme savo darbo programas, tam tikra raudonoji gyja. Mes taip pat bendradarbiavome ir su kitais komisijos generaliniais direktoratais, spręsdami, kuriems projektams teikti prioritetus. Na, kalbant iš labiau techninės pusės, mes norime prioritetą teikti tiems projektams, kurie orientuoti į technologijas kaip galima technologijas integruoti į sistemas ir kaip sistemas galima integruoti į dar platesnės sistemas. Jūs teiravotės, kaip mes bendradarbiaujame su vyriausios įgaliotinės ofisu. Na, jis šias pareigas eina dar tik keletą mėnesių. Tačiau turiu pasakyti, kad mes palaikome labai glaudžius kontaktus su generaliniu išorės santykių direktoratu Relex. Taigi kontaktai tikrai geri. Dabar pereisiu prie tų komentarų, kuriuos išsakė pane Lusink. Taip, iš tikrųjų labai pasikeitė saugumo mokslinių tyrimų savoka, dabar reikia uh, labiau vadovauti skaidrumo ir demokratijos principais, čia aš jums visiškai pritariu. Jūs taip pat sakėte, kad daugiau reikia dėmesio skirti piliečių apsaugai, o ne apsaugai nuo piliečių. Na, aš čia negaliu šimtų procentų jums pritarti. Jeigu neklistu, ESRIF forume dirbo ir tam tikra darbo grupė, kuri nagrinėjo tik tokią temą, kaip saugumas etika, socialiniai mokslai, socialiniai mokslai ir taip toliau. SRIF forume taip pat buvo įkurta horizontali darbo grupė, kuri bandė integruoti socialinius aspektus ir visas kitas SRIF grupės. Jeigu pažvelgtumėte pirmasias tris SRIF rekomendacijas, tai jos yra susijusios su visuomenės saugumo aspektais. Dėl piliečių teisų gynimo grupių įtraukimo į ESRIF formą. Be abejo, jas buvo galima ir glaučiau įtraukti. Jūs paminėjote tokią grupę kaip State Watch. State Watch buvo pakviesta į forumą, bet nenorėjo dirbti forume, nors buvo, kaip sakiau, pakviesta į vieną S reformą darbo grupę. Visiškai jums pritariu, kad tikrai reikia geriau gyvendinti skaidrumo ir demokratijos principus. Dar šiais metais vyks seminaras skirtas mokslinių tyrimų, saugumo mokslinių tyrimų etiniam aspektui. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį pasirodė komunikatas, kur mes kalbėjome apie ESRIF. Na ir turiu pasakyti, kad viename iš pirmųjų komunikato skyrių kalbama apie saugumo mokslinių tyrimų etinę dimenciją. Buvo teirautasi ir kokie yra konkretus mūsų projektų rezultatai. Visų pirma, norėčiau paminėti, kad praktiškai visi tie projektai, kuriuo šiuo metu vyksta, dar nėra baigti. Daugelis iš tų projektų, dėl kurių sutartis buvo pasirašytas 2008-2009 metais, šiuo metu dar vyksta, jie nėra baigti. Na, o šiuo metu mes ketiname pateikti vidutinio laikotarpio peržiūrą. Ten įvertinsime projektų duodamą naudą. Ta peržiūra dar rengiama. Kai turėsime peržiūros rezultatus, galėsime juos pateikti ir jums. Na ir dar viena pastaba dėl Kristijo Preo pastabų. Jis sakė, kad reikėtų parengti parengiamuosius parengiamųjų veiksmų planą saugumo mokslinio tyrimų srityje. Ir turiu pasakyti, kad tai nėra komisijos idėja, tai yra EDA, gynybos agentūros idėja. Šiuo metu galėčiau pasakyti, kad mes kol kas dar neturime konkrečios pozicijos šio klausimu. Vis dėlto manau, kad turime būti labai atsargus ir atėjus laikui šį klausimą turėsime aptarti. Ačiū. Like our... Ačiū. Dėkojame mūsų ekspertams, ponui Prio ir ponui Kaučiui. Kitas mūsų posėdis.